Okay. Welcome to everybody. We can start now. Sveiki visi sugrįžę į mūsų posėdį. Kviečiu visus susėsti. Turime įdomių pranešimų, įvairių temų šiandien, kurias turėsime aptarti. Na ir galiausiai paskui kult generalinis direktoratas mums papasakos apie specialią jų gyvendamą programą. Dabar suteiksiu žodį pirmajam pranešėjui, Mišeliui Reimonui. Jis kalbės apie ES veiksmų planą siekiant iš naujo sutarti dėl intelektinės nusavybės teisų gynimo. Jūri yra komitetas kompetentingas iš esmės, o mes dabar pateiksime savo nuomonę ir žodis pranešėjai iš karto. Prašau. Thank you, Chair. Uh, the first draft has been sent to the Pirmasis pranešimo projektas jau išsiuntinėtas šešėlinės pranešėjams. Jis buvo išsiųstas pastarosiamis dienomis. Aš savo pasiūlymą įtraukiau, pasiūlymo projektą įtraukiau penkis punktus. Pirmajame akcentuoju, kad veiksmų plano pagrindinis tikslas turėtų būti uh, remtis patikimais duomenimis, kuriuos rengia sektorius ir teikia sektorius. Ir sektorius be abejo yra suinteresuotas pademonstruoti, kad, kad intelektinės nusavybės teisėmis plačiai piktnaudžiaujama. Mums reikia objektyvių duomenų ir turime daryti viską, kad juos turėtume. Vidaus rinkos derinimo tarnybai turėtų būti e, numatyta pareiga renkti tokius duomenis. Antras ir trečias mano pasiūlymo punktai e, yra susiję. Siekiant užtikrinti inovacijas ir kūrybiškumą, turėtume pasirūpinti, kad visa informacija apie intelektinės nusavybės teisės būtų kiek įmanoma skaidresnė. Manau, kad tai atitinka naująjį autorių teisių teisės projektą, kuris bus svarstamas jūri komitete kitą mėnesį. Jei norime novatoriškos, modernios teisės autorių teisų srityje, inovatoriškų nu, įstatymo autorių teisų srityje, turime skelbti tikslę informaciją, kad būtų aišku, ką, kokius produktus galima naudoti ir kaip užtikrinti autorių teisės, intelektinės savybės teisės, kaip, kaip jas ginti. Taip pat, tai galbūt, antrajame trečiajame savo pasiūlymo punktuose. Ketvirtajame punkte noriu akcentuoti, kad e, atvira prieiga prie informacijos, atviri moksliniai tyrimai, yra labai svarbus aspektai mūsų plėtoti, jei norime užtikrinti, kad bendra skaitmeninė vidaus rinka būtų sukurta, būtų mūsų darbo bei komisijos ir tarybos darbo prioritetu ir todėl vertinant iš e, intelektinės nusavybės teisų gyvendinimo užtikrinimo taško, sakyčiau, kad mums neapsimoka įdėkti tiesioginės kontrolės. Mums reikia at, at, atvirų sistemų. Ir penktas mano pasiūlymo punktas yra labai konkretus. Kalbant apie sveikatą ir saugumą, padirbti gaminiai yra problema ne tik intelektinės nusavybės teisių uh, požiūriu, bet tai kelia pavojų ir žmonių sveikatai bei saugumui. Ir nenorėčiau, kad tie du aspektai būtų suplakami į vieną. Manau, kad juos reikia nagrinėti kiekvieną atskirai. Ir patvirtinti rimtesnį požiūrį į šį sudėtingą klausimą. Tai tiek. Esu pasiruošęs išklausyti jūsų pasiūlymų ir Mm, pastabų. Ačiū. Legovalį paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pasakyti, jog pranešėjas atliko puikų darbą, jis mums pristatė savo nuomonę. Iš tikrųjų vyksta komerciniai intelektinės teisės pažeidimai ir tai liečia visą kultūros ir kūrybos sektorių Europos Sąjungoje. E, šis sektorius perimtas konkrečiomis teisėmis ir nuostatomis, tad labai svarbu apie tai diskutuoti. Visi pritarėme nuomonė, jog iš tikrųjų reikia didinti skaidrumą, e, kad reikia kovoti su intelektinės nusavybės teisės pažeidimais, būtina turėti duomenis, kurie būtų patikimi, tačiau yra visai lė kitų dalykų, kurie galėtų tikti šiai situacijai. Aš manau, jog nuomonėje, kurią išdėstė ponas Reimų, e, yra paliesta labai konkreti problematika. Tačiau galėtume paminėti ir kitus dalykus, nors suprantu, jog yra būtina e, numatyti visiems bendras taisyklės. Norėčiau paminėti du pavyzdžius. Pirmasis būtų susijęs su pelnu, kurią gauna, e, kurį, kurį gauna platformų e, teikėjai nelegaliam elektroniniam turiniui. Antras e, meno kūrinių pardavimas e, internetu. Kai dėl tų platformų elektroninių. Jų elektroninis modelis yra paremtas kombinacija e, reklamos ir abonemento, e, kurį moka naudotojai, kad jie galėtų pasinaudoti didesniu interneto greičiu. Ir taip pat jie paprastai turi išsipirkę ir daugiau e, to turinio laikymo vietos. E, Tiesą sakant, tie tinklalapiai naudojasi tuo, jog yra pažeidinėjamos e, intelektinės nusavybės teisių nuostatos. Ir jeigu ir toliau testumėm pavyzdžius iš skaitmeninės ryties, tai yra prekyba padirbtais meno kūriniais, kurie tiekiami į rinką. Ir dėl būtent internetinių pardavimų ta prekyba yra tokia sklandi ten mažiau skiriama dėmesio tų kūrinių autentiškumui. Žmonės gali būti apgauti dėl to, ką jie perka ir jie yra nukreipiami dažnai į nesažininkus tokius kūrinių pardavimo maršrutus. Čia pavyzdžių daug ir aš manau, kad e, dėl to būtina teikti pakeitimus, kur bus, kad būtų galima apimti daugiau sričių negu tik tas, kurias aš čia paminėjau. Manau, kad e, problemų sprendimų būdų yra daug ir jie turėtų apimti vieną vertus informacijos teikimą, sustarimus atskiruose sektoriuose ir sankcijas be abejo. Ir taip pat e, reikėtų pasikonsultuoti su suinteresuotais subjektais, kad būtų galima pasinaudoti geriausią praktiką ir kad nebūtų pažeidinėjamos mūsų aptariamos teisės nuostatos. Ir ačiū dar kartą pranešėjai už jo pateiktą nuomonę. Dėkui. Grazie molte per questi. Ačiū. Pone Kamar. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu pasisakau. Šešėlinis pranešėjas yra ponas Gramatikatis. Jis apgailestauja, nes dėl uh, rinkimų kampanijos Graikijoje jis negalėjo atvykti į posėdį, bet jis paprašė manęs pristatyti jo parengtas pastabas. Jo nuomonė, vienas svarbiausių dalykų turėtų būti pil... civilinės procedūros tobulinimas, užtikrinant intelektinės nusavybės teisės. Taigi, civilinės teisės procedūra turėtų būti grindžiama bendradarbiavimu ir taip pat reikia siekti užtikrinti balansą, kovojant su intelektinės teisės, intelektinės nusavybės teisų pažydimais. Taip, to, pat, tos, paties, tos pačios pusiausvėros turime siekti ir internete o informavimo kampanijos yra ypač svarbus e, kelias e, skleisti, viešinti informaciją, ypač jaunimo tarpe, kuris, jaun, e, kalbu apie jaunimą, kuris užaugo skaitmeninėme amžiuje, reikia aiškinti, kas yra intelektinės nusavybės teisės. Ir žinoma, kuri, kūrybingi žmonės turi teisę į atlyginimą už savo e, sukurtus už savo sukurtas naujoves. Veiksmų plano pagrindinis tikslas be intelektinės nusavybės teisų ištikrinimo turėtų būti platesnio teisinio pamoto susikūrimas taip pat e, galimybių augimo galimybių užtikrinimas, įvairovės išsaugojimas, ypač krizės laikotarpiu, kuomet, kaip matėme, mažinam, mažinamas finansavimas kūrybiniam sektoriui. Intelektinės nusavybės teisės išlieka pajamų šaltinių daugeliui kūrėjų, autorių. Todėl veiksmų plane turėtumėme išplėtoti, pasiūlyti platesnio, plat, platesnį turinį internetu ir reikia sukurti galimybę susimokėti už tą turinį internete. Net jei neteisė, tai kažką atsisinti. Tai taip vyksta kartais dėl to, kad per nelik sudėtinga teisėtais keliais tą informaciją e, pasiimti. Komisija turėtų ypač akcentuoti skait, skait, intelektinės savybės teisų e, užtikrinimą. Fal, dėl padirbtų, sufalsifikuotų, nukopijuotų gaminių ne visada prarandamos pajamos. E, bet tai būna naudinga organizuotam nusikalstamumui. Taip pat norėčiau paminėti e, vartotojų saugumą, tarkim, netikrų, padirbtų vaistų mm, atvejį. intelektinės nusavybės teisų pažeidimai turi būti nagrinėjami laikantis tarybos išvada. O komisija turėtų būti, reikėtų paraginti komisiją išnagrinėti visas įmanomas alternatyvas, siekant, siekant užtikrinti tas teisės. Otingeris jau pranešė, kad galime tikėtis pasiūlymo šią temą šiais metais, jo dar laukiame. Ir to, tokie yra pono gramatikakio pasiūlymai dėl e, šio pranešimo ir dėl pakeitimų. Toliau ponė Libačka. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, o pranešėjai už labai e, konkretų jo nuomonės pristatymą. Noriu pakomentuoti ketvirtą jūsų pasiūlymo punktą, nes jūs kalbate apie prieigą prie e, mokslinių tyrimų internetu, bet taip pat norėčiau e, pakomentuoti Petros pasisakymą. Mokslinių tyrimų, rezult... mokslinių tyrimų e, produktai išvados dažnai yra praktiškai pritaikomi, komercializuojami. Daž, Dažnai taip nutinka ir dėrybose dėl priekybos. E, taip pat nepamirškime, kad šioje srityje svarbu vaidmenį vaidina patentai būtina laikytis intelektinės nusavybės teisių. Todėl noriu paklausti, kaip Jūs rengiate suderinti galimybę in, užtikrinti atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų internetu ir tų apsaugos aspektų, kuriuos ką tik tai minėjau. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, kad turime skirti dėmesio intelektinės nusavybės teisėms, jei norime būti žinių ekonomika, turime mąstyti, kaip apsaugoti savo idėjas. Ir kalbant apie intelektinės nusavybės teisų įtvirtinimą, reikia užtikrinti jų visapusišką gyvendinimą. Turiu keletą klausimų pranešėjui dėl jo pasiūlymo teksto ypač dėl pirmojo punkto. Jūs norite užtikrinti, kad intelektinės nusavybės teisės nebūtų grindžiamos vien to sektoriaus atstovų teikiama informacija ir duomenimis. Noriu paklausti, ką jūs turite omeny, nes teisų turėtojai gali būti fiziniai asmenys, įmonės, korporacijos ir tikriausiai tai yra uh, tie atstovai, tie mm, sektoriaus atstovai, kurie konkrečiai ir tiksliausiai gali pasakyti, ar jų manimų teisės pažydžiamos ir ne. Ir kaip jūsų na, nuomonė reiktų užtikrinti teisų užtikrinimo stebėseną. Antras punktas. Antras komentaras, kurį norėčiau išsakyti, tai liečia jūsų mm, pasiūlymo ketvirtąjį punktą moksliniai tyrimai ir žinios nemanau, kad atvirai prieinami moksliniai tyrimai ir užtikrintos intelektinės nusavybės teisės vienas kitam prieštarauja. Jei kad moksliniai tyrimai vyktų, visų pirma, reikia investicijų. Todėl turime labai E, atidžiai apgalvoti, ko mes siekiame. Manau, kad tuos du siekius galima suderinti. O dėl paskutinio jūsų pasiūlymo punkto man neaišku, apie kokias konkrečiai grėsmės sveikatai ir saugumui pranešėjas čia kalba, galbūt galė, jis galėtų pateikti konkrečių pavyzdžių kad, ir pailustruoti savo penktąjį punktą. Bet manau, kad būtina siekti nuo intelektinės nusavybės teisų pažangos ir jų užtikrinimo visų kuriejų labui. Grazie, eh, Ždrojevski. Dėkuoju, ponas Zdrajevski. Pone pirmininkė, gerbimieji ponai ir ponios, aš norėčiau pranešiui pateikti du klausimus. Jau kuris laikas aš domiuosiu statistiką, kultūros srityje. Ir man dažnai kyla klausimų dėl duomenų kokybės. O tai yra labai svarbu, kai yra rengiami pranešimai. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs vertintumėt e, jūsų naudojamų duomenų kokybę. Aš kalbu apie informaciją apie piratavimą, piratavimą įvairiuose sektoriuose ir ar galima apskritai šiandien būtų užtikrintai pasakyti, kad mūsų turimi duomenys yra saugus ir teisingi. Ir ar galima manyti, kad remiantis šiais duomenimis mes galime parengti patikimą pranešimą? Dėkuoju, ponas Dėkonu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Na, aš noriu ne tiek gal užduoti klausimą, kiek e, pasidalinti su jumis savo pastabą. Ne statistikos duomenys mane čia sukrėtė, bet tai, kad reikia geriau galvoti apie realią situaciją, nes e, kai kalbame apie žmogaus teisės, matome, kad čia iškyla šiokių tokių konfliktų. Aš norėčiau pabandyti paaiškinti, kas tai yra per konfliktą ar per koliziją. Pavyzdžiui, mes suprantame, kad kuriejas norėjus, kad jo teisės būtų apsaugotos ir labai dažnai manoma, kad jisai yra nukentėjusio į pusę, o vartotojas visuomet yra toks beveik nusikaltelis bet kuriuo atveju blogietis. Aš atsimenu, kad dar Dečiušesko laikais man teko dalyvauti filmuojant vieną vaizdo įrašą, reklaminį e, vaizdo įrašą ir Aš reklamavau vieną gaminį. Ir uh, man buvo paaiškinta, kad iš tikrųjų buvo tiesiog paimta Dačiušėskų laikais nufilmuota vaizdo medžiaga ir panaudota kūriant reklamą. Ir iš esmės pagal galiojantį įstatymą aš nieko negalėjau padaryti, nepaisant to, kad buvo akivaizdu, kad buvo pažydinėjamos mano teisės. Ir aišku, kad šiandien man gal tai ir nelabai rūpi, nes jau praėjo ir daug laiko. Bet aš žinau tik, kitų pavyzdžių, kai žmonės panašiai nukentėjo. Ir čia aš kalbu apie tikrus aktorius. Pavyzdžiui, Bukarešto filharmonijos orkestras netgi turėjo kreiptis į teismą. Ir tiksliau į orkestrą buvo paduota į teismą dėl to, kad jų nu, naudotos partitūros buvo tiesiog įsigytos internetu. Nes akivaizdu, kad žmonės kartais pasinaudoja įvairiausiamis spragomis. Ir todėl manau, kad čia reikia tikrai viską labai labai atsargiai uh, išdėstyti. Labai reikia viską gerai pasverti, kai kalbame apie autorinės teisės. Reikia įvertinti tai įvairius rizikos veiksnius. Ir dažnai susipainiojama yra, kas nukentėjo nuo kino nors veiksmų, kas yra kaltas dėl to, kad pažydinėjimas kino nors teisės. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį ponui Reimon, aš norėčiau pati pasidalinti keliomis pastabomis. Pirmiausia, aš manau, kad kai ką reikėtų dar išdėstyti detaliau. Jūs kalbate apie tai, kad e, duomenys, ypač duomenys susiję su kultūra ir kūrybos pramonė, ne visuomet būna patikimi, nes dažnai ta, e, tuos duomenys renka to sektoriaus įmonės. Taigi, iš tikrųjų, kiek galima pasitikėti tokiais duomenimis, yra aktuolus klausimas. Bet yra dar vienas dalykas. Manau, kad labai svarbu yra parodyti, kad mums šis rytis labai rūpi, nes šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir manau, kad yra labai gerai, kad mes turime observatoriją ir tikrai yra gerai, kad mes galime stebėti komisijos darbą ir galime reikalauti, kad duomenys būtų patikimi. Nes mes matome gan dažnai, kad mums trūksta duomenų, ypač kai kalbame apie jaunimą, apie tai, kaip dažnai neteisėtai naudojamasi yra uh, kūrybiniu turiniu. Ir mums reikia turėti aiškį informaciją, aiškius duomenės, kad galėtume tinkamai vertinti, kokią žalą tai daro. Taigi viena vertas mums reikia turbūt ir investicijos, ir autorių teisės, ir aiškus suvokimas to, kad visi tie dalykai yra neatskiriama kūrybos pramonės funkcionavimo dalis. Reikia galvoti ir apie verslo modelius, užtikrinant, kad e, tie verslo modeliai būtų prieinami visiems ir kuriejams, ir vartotojams. Taigi aš manau, kad e, Europa turėtų parengti savotišką informuotumo didinimo planą šioje srityje. Aš pritariu kolegų užsakytams pastaboms. Jūs tikriausiai prisiminate, kad mes jau minėjome, kad norime, kad kūriniais galėtų naudotis, džiaugtis kuo didesnės žmonių skaičius. Ypač, kad jais galima būtų lengvai naudotis e, mokymosi įstaigose, universitetuose. Norime, kad tyrėjams būtų prie, e, prieinami jiems reikalingi kūriniai. Ir čia reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp investicijų, kurios yra būtinos, ir e, tinkamos prieigos. Reikia apibriežti, kaip galima būtų teisėtai naudotis kūriniais. Reikia vaizdu, kad prieiga prie jų turėtų būti atviresnė. Taigi, e, investuojant į mokslo tyrimus, galima tikėtis, kad po to galima bus užpatentuoti kokius nors atradimus. E, išradimus ir taip galima bus toliau investuoti lėšas. Dabar žodės pranešėjai suteikiamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad galima būtų į nuomonės projektą įtraukti visas išsakytas pastabas Aš pabandysiu atsakyti į pateiktus klausimus ir gal kai ką paaiškinti. Pirmiausia, duomenys. Jūs klausite apie duomenys, kiek patikimi jie yra. Galiu Jums pasakyti, mes tikslių patikimų duomenų neturime ir tai yra natūralu, nes mes kalbame apie neteisėtą veiklą. Taigi, pagal apibrėžimą niekas neregistruoja tokių neteisėtų veikų ir mes nežinome, kiek jų tiksliai yra. Dar vienas dalykas yra tai, kad vaistų pramonėje taip pat susidurime su problemomis e, ginant autorių teisės. Nes kartais uh, matome, kad e, kokios nors e, e, būtent vaistų pramonės bendrovės sako, kad mums reikia, kad būtinai saugant teisės būtų užtikrinta, užtikrinta tas ir tas dalykas, nes be to mes neišgyvensime. Bet negalim leisti, kad kiekvieno sektoriaus atstovai teiktų savo pageidavimų sąrašus. Mes tiesiog stengiamės padaryti tai, kas yra įmanoma. Ir e, be abejo, stengiamės rinkti duomenys, e, juos tikrindami, tikėdamėsi, kad jie yra patikimi, bet niekuomet, ko gero, negalėsime būti šimtų procentų tikri, kad jie yra visiškai teisingi. Dažnai beje būtent e, bendrovės ir pateikia mums tiksliausius duomenis, nes uh, jos yra suinteresuotos kontroliuoti tai, kas vyksta konkrečiame sektoriuje. Ir suprantame, kad gal ne visuomet visko galime pasitikėti, bet tiesiog tai yra tie duomenys, kuriuos turime ir turime tinkamai juos įvertinti. Toliau buvo kalbama taip pat ir apie atvirą internetą. Aš manau, kad e, iš esmės Šiandien jau niekas nebekalba apie kraštutinumus. Niekas nesako, kad, pavyzdžiui, viskas turi būti prieinama visiems, arba niekas nesako, kad viską reikia kiek įmanoma geriau apsaugoti. Visi suprantame, kad mums reikia ieškoti kažkokio tarpinio varianto, kad reikia stiprinti ir patentų įstatymus, stiprinti ir kitus autorių teisų apsaugos e, aspektus. Ir mums reikia surasti tokį modelį, kuris e, kuo labiau skatintų kūrybi, kūrybiškumą, nes kuriai turi turėti galimybę užsidirbti ir jų kūriniai turi būti prieinami e, vartotojams, nes būtent todėl jie juos ir kūrė. Taigi vienai per kitaip turėsime ieškoti aukso vidurio, nors dabar aš negaliu jums pasakyti, koks jisai turėtų būti. Penktas punktas. Man atrodo, jūs e, klausėte ir apie jį. Kalbėjote apie tai, kad e, galima būtų gal skirtingai vertinti riziką. Man atrodo, kad daugiausia rizikos yra vaistų sektoriuje dėl to, kad e, net tinkamai pagaminti vaistai gali realiai pakengti jūsų sveikatai. Bet tai yra visiškai kitas dalykas nei netinkamas prekės ženklo naudojimas. Ir gal iš tikrųjų stiprinant intelektinės nusavybės teisės galima būtų spręsti ir jūsų minėtus atvejus. Uh, Nepamirškime, kad vartotojo įsivaizdavimas, kiek apsaugotas jis yra nuo padirbtų prekių, yra kitoks gal negu mums gali atrodyti. Nepamirškime to. Na kągi, dėkoju. Labai svarbus dokumentas. Akivaizdu, kad jam bus patikta nemažai pakeitimų. Norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galime teikti iki sausio 22 dienos 12 valandos. Ponas Belgrino atvyko pas mus iš komisijos. Aš nežinau, ar jūs norėtumėt, ponė, ką nors pasakyti dėl šių dokumentų, gal ką nors pridurti? Ponės Berživau. Na, aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šis komitetas rengia nuomonę uh, pagrindiniam komiteto atsakingam už šį klausimą. Įdomu buvo klausytis jūsų diskusijos dėl duomenų, nes iš tikrųjų gauti objektyvius duomenys yra labai sunku. Observatorija turėtų tuo rūpintis, būtent tam jie ir buvo sukurta ir jie stengiasi likti savo darbą kuo geriau. Mes visi uh, raginame e, pramonės atstovus teikti mums kuo e, tikslesnę informaciją, bet kaip jau ir buvo šiandien sakyta, šiame komitete labai sunku yra tinkamai skaičiais įvertinti neteisėtą veiklą. Ir be abejo, mes norėtume, kad duomenys būtų kuo objektyvesni. Ir būtent tuo ir užsieima duomenų observatorija, kaip minėjau. Yra dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas. Uh, ir jis yra paminėtas ir veiksmų plane, tai yra tai, kad mes e, pasisakome už e, sažiningumą tiek teisų turėtojų atžvilgių. Ir jau buvo kalbėta kartais, kad e, intelektinės nusavybės teisų apsaugos nuostatos kartais naudojamos yra prieš kuriejus. Dažnai tomis teisėmis pasinaudoja ir vairūs tarpininkai. Ir iš esmės vertės kūrimo grandinėje visuomet yra tarpininkų ir pavyzdžiui mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų gal čia aktyviai įsitraukti darbą, kad sumažintume neteisėtą veiklą. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad džiaugiuosi, kad jūsų komitetas prisideda prie parlamento rengimo pranešimo. Tai tiek, ponė pirmininkė. Grazie la komisione. E... Dėkoju Europos komisijos atstovui. O dabar pereikime prie kito pranešimo. E, labai trumpai. Mes čia rengime nuomonę kitam komitetui, nes pranešimą rengia regi komitetas, investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimas, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sąnauda sąjungo. Tokia yra mūsų nuomonės tema. Jau turime Europos komisijos šeštą pranešimą, kuris būtų pateikiamas kas trejus metus dėl pažangos pasiektos šioje srityje. Ir šiame šeštame savo pranešime, atoje ataskaitoje Europos komisija apžvelgia situaciją krizės laikotarpiu ir tuo, kaip reikėtų spręsti esamas problemas. Mūsų pastangos turi būti dedamos toliau. iš ataskaitos matyti, kad visa, visi mūsų tikslai sutampa su ES 2020 strategija. Kila tam tikrų sunkumų nacionalinių ES lygmenių siekiant šią politiką plėtoti labiau. Savo nuomonėje aš bandžiau pabrėžti labai trumpai savame suprantama tikslus, kurie yra tikrai strateginiai ir kurie atspindi S2020 strategijos tikslus. Sanglaudos politika ir struktūriniai fondai turi padėti siekti svarbiausių tikslų. Pirmiausia, kovoti, pavyzdžiui, su jaunimo nedarbu, siekiant užkirsti kelią per nereik ankstyvą mokyklos palikimui. E, taip pat būtina sudaryti sąlygas jaunuoliams, kurie nori gauti diplomą vėliau E, po mokyklos baigimo ar kurie nori persikvalifikuoti. Tam reikėtų remtis partnerystę su, pavyzdžiui, regionais, regionų lygmenių ar su vietos savivaldos struktūromis, kai dėl struktūrinių fondų. Jų panaudojimo siekia mūsų komitetas šiais ryčiai. Yra numatyta jaunimo garantija, turi būti užmėgstos partnerystės atitinkamos tam, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti struktūriniais fondais, Europos socialinių fondų, kad būtų galima sukurti reikiamą infrastruktūrą, kuri padėtų, kaip šiandien sakėme, užmėgsti ryšius tarp švietimo sektoriaus ir profesinio pasaulio. Na ir kalbant apie kultūros indėlį į visą tai, reikia pasakyti štai ką. Kultūra turi tarnauti kultūros paveldo plėtojimui, turi tarnauti daug, daugelio dalykų sprendimų. Šiandien mes kalbame apie skaitmeninimą, apie prieigą prie kultūros paveldo, kalbame apie kultūros ir kūrybinio sektoriaus ištisą pramonę. Turime inkubatorių mažų ir vidutinių įmonių dirbančių šiame sektorėje. Na ir galiausiai norėjau tarti porą žodžių apie darbo vietų kokybės gerinimą. Ekonominis vystimasis pasitelkiant kultūrinį turizmą gali būti įdomus dalykas atskiriams miestams. Na, o tam reikėtų mūsų miestų tam tikrus privalumus labiau pabrėžti. Tai štai, tiek būtų labai trumpai apžvelgiant parengtą nuomonę. Tikiuosi, kad ši nuomonė sulauks jūsų pritarimo. Ir mes norėtume matyti, kas vyksta įgyvendinimo laikotarpiu, kaip tam panaudojami struktūriniai fondai. E, šalis sakė, kad reglamente nieko nėra numatyti, kad laikotarpis tikrai kritinis, kad reikėtų kreiptis į Europos komisiją, dėl to gauti papildomą informaciją. O dabar žodis komiteto nariams. Prašau. Prašom, kolega. Kolegas Drojevski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už šį reikšmingą indėlį. E, siekiant didesnės sėkmės, socialinės sanglaudos, teritorinės sanglaudos, investicijų dėka to pasiekti yra įmanoma. E, tai yra ta perspektyva, kuri tai pabaiga. 8 milijardai eurų buvo numatyti kultūrai. Visos tos priemonės buvo susijėtos su tam tikrais reikalavimais, e, su darbo vietų kūrimu kūrybinėme sektoriuje. Buvo sukurta e, tūkstančiai darbo vietų ir panaudota 15 milijonų eurų investicijų. Viena vertus, mes matome, Juk reikia, e, jau buvo padėtos tiksliau pastangos, kad išlaidos būtų produktyvios. Kita vertus, matėme, kad e, pasitelkus reikiamus reglamentus, tiksliau tam tikrus e, reglamentus, paaiškėjo, kad yra, būt, kad yra sunku Europoje siekti sanglaudos. Tad paradoksas tikrai įdomus numatytas PVM pakankamai didelis, e, kai norima statyti pastatus e, ar atnaujinti pastatus, kurie yra UNESCO e, paveldo sąraše. Matome, kad 10 procentų padidėjo renovacijų kainos. Yra ir kitų pavyzdžių. Europos komisija yra numačiusi tam tikrus apribojimus susijusius su išlaidomis iš ES fondų ir ne tik kultūros paveldui, bet, pavyzdžiui, ir kalbant apie turizmo infrastruktūrų gerinimą ar menų mokyklų plėtojimą. 5 milijonai eurų čia buvo numatyta, tokia riba užbriešta išlaidoms 15-20 metų finansiniai perspektyvai 7, 7 milijardai turėtų būti išleisti pagal tą perspektyvą. Iš tų 7 milijardų 200 milijonų e, pirmaisiais metais. Ir mano prašymas būtų toks. Norėčiau kreiptis į Europos komisiją E, kad šį peržiūrėtų esamą kontekstą ir pakeistų savo požiūrį. Reikėtų ko gero užtikrinti, kad mes gausime naudos įdėdami pinigus, nes priešingų atveju gali nutikti priešingai. Nepasieksime jokio pagerėjimo kultūros srityje. Lygiai taip pat ir dėl tų. Lygiai taip pat ir dėl tų žymių UNESCO pastatų E, ribos yra numatytos ženkliai per mažos. Štai neseniai, kalbant apie kultūros paveldą ir sanglaudą ES šioje srityje, e, kalbant apie meno mokyklas, kurios prisideda prie kultūrinio raštingumo formavimo. Ne viskas yra parengta taip, kaip reikėtų, kūrybingesni žmonės, kurie labiau yra susiję su kultūros vysimusi e, pasaulyje, turėtų būti traukti į šios projektus. Ir manau, kad turėtume užtikrinti, kad nebus, nebus patirta nuostolių, bus sukurta pritiknė vertė, pirmininkė. Dėkoju. Puiku, kad pridėjote Visą tai aš įtrauksiu jūsų pareikštas mintis į nuomonę. Pone Boskurt, reikės norėjo kalbėti, ar ne? Prašom, gerbiama kolegė. Ačiū. Nuomonės projektas parengtas pranešėjos pristatė e, vis plačią nuomonę apima 2010 strategiją. Ten akcentuojama, kaip užtikrinti, kad mokinčių, mokyklų nelankančių mokinių skaičius sumažėtų 10 procentų ir būtų pasiekta kitų tikslų. Manau, kad E, ypač svarbus antrasis punktas, siekiant, nes būtina užtikrinti sklandžią švietimo sistemą. Taip pat reikia investuoti, kad sukurtume modernę švietimo sistemą ir sustiprintume sąsajas tarp švietimo, mokslinio tyrimų ir užimtumo vietos, regionų, nacionalinių ir ES lygmenių. Taip pat turėtume skirti dėmesio politikos stiprinimui per judumą ir tarp valstybinį bendradarbiavimą. Visiškai pritariu siūlymui panaudoti jaunimo garantijų <clears throat> iniciatyvą, tai svarbi jaunimo užimtumo strategijos tema. Komisija siūlo panaudoti tą, tą, tas, tą iniciatyvą Europos semestre. Manau, kad tai geras pasiūlymas paskutinėse dviejose pasraipose, kur kalbama apie kultūros ir kūrybinį sektorį, kultūrinį paveldą, taip pat išdėstyti svarbus pasiūlymai. Manau, kad mūsų komitetas turėtų paraginti komisiją įvertinti ir pripažinti visapusišką kultūros sektoriaus potencialą, indėlį į socialinės sanglaudos tobulinimą. Reikėtų pasitelkti sanglaudos politikos priemonės, kad didintume darbo vietų skaičių kultūros ir kūrybinėme sektoriuje. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų kultūros ir kūrybinė pramonė e, progresuotų skaitmaninėme amžiuje. Manau, kad turime užtikrinti naują e, stimulą sąglaudos politikos priemonių panaudojimui ir mes turime prie to prisidėti. Ačiū. Pone Mon Šachtyje dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu jūsų pagrindinėms mintims, ypač dėl pirmosios dalies, kur jūs sakote, e, kokie yra Europos ES 2020 tikslai, ten kalbama apie kultūrą ir švietimą, kuris turi tarnauti tam, jog būtų kovojama su jaunimo nedarbu. Yra pora dalykų, kuriuos, manyčiau, būtų Labai svarbu įdėti dar papildomai į šią dalį. Jūs teisingai paminėjote būtinybę 15 procentų suaugusių e, dalyvaujančių, švietim, dalyvaujančių šitą programoje, kad jie galėtų pasinaudoti mokymus visą gyvenimą galimybėmis. Mes matome, kaip keičiasi šis rytis ir e, kalbama daugiausia apie dvi sritis, kurios yra labai svarbios. Pirmoji teorinis e, mokymas yra svarbus, bet būtina prie kompetencijos žmonių padirbėti labiau, tad žodis kompetencijos įvertinimas turėtų būti paminėtas kaip atskiras dalykas. Čia taip pat reikėtų kalbėti apie profesinį mobilumą. Ir antras dalykas, kuris, man atrodo, yra toks pat svarbus, reikia pabrėžti patirties e, sukauptos vertinimą. E, E, tas vertinimas būtent padeda tiems, kurie dirba, įgyti galimybę judėti savo įmonės viduje arba judėti tarp atskirų įmonių. Tad kova su nedarbu yra susijusi taip pat ir su tais dviem svertais. Pirmiausia, kompetencijos įvertinimas ir antra, e, patirties įvertinimas. Nes būtent Čia labiausiai vyksta socialinis, taip sakant, maišymasis. Ir būtent taip yra įmanoma užtikrinti mobilumą, o tai yra labai svarbu, jeigu norime veikti efektyviai ir jeigu norime tuos dalykus tinkamai integruoti. Dar vienas dalykas, dėl kurio norėjau pasisakyti, yra trečioji dalis. Ten kalbam apie jaunimo garantiją. Jūs be abejo žinote, kad tai yra vienas iš svertų e, susijusių taip pat su Europos socialiniu fondu, kurio tikslas yra e, sumažinti jaunimo nedarbą. Labai gaila, bet jaunimo garantija yra dubliuojama antrojo sverto - jaunimo užimtumo iniciatyvos. Ir jūs žinote, kad maišo žmonės tas dvi priemonės - jaunimo garantija ir iniciatyva nu, jaunimo nedarbų, užimtumui didinti. Ir manyčiau, kad iniciatyva jaunimo garantija e, turėtų sulaukti kažkokio tokio pavadinimo, nes jaunimo garantija ir iniciatyva jaunimo užimtumų yra du skirtingi dalykai. O man atrodo, kad būtų labai svarbu suformuoluoti taip, džiaugiasi, kad jaunimo garantija yra puikiai priemonė kovojant su jaunimo nedarbo sustiprinti regionuose patinčios daugiausia sunkumų, reikėtų, pasi, reikėtų sustiprinti ten iniciatyvą jaunimo užimtumui. Tai būtų daroma tose regionuose, kur jaunimo nedarbas yra didžiausias. Manau, kad labai svarbu žiūrėti, ar tinkamai pasirinktos savokos, nes girdžiu, kad tos dvi mano minėtos savokos tarpusavį dažnai painiojamos. Mūsų komitetas yra labai e, aktyviai dirbantis su šiomis temomis, todėl bent jau mūsų dokumentai turi būti labai aiškus. Todėl ačiū iš anksto už tai, kad šitą problemą bus išspręsta. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Atsižvelgsime į tai. Kolegė Lypačka, prašau. Dziękuję. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už parengtą nuomonę ir už tai, kad jūs parodėte, jog teritorinės ir socialinės sanglaudos pagrindas taip pat yra ir galimybė bendradarbiauti, siekiant sumažinti nedarbą ir taip užtikrinti didesnę socialinę sanglaudą. Jūs minėjote, kad kovoti su nedarbu galima keičiant socialinę sistemą, tačiau aš su, su, sutinku, kad švietimo sistema atsakinga už kompetencijas ir įgūdžius, tačiau patirtį galima įgyti tik dirbant konkrečiame darbe. O to tarpu mokymai ir galimybė dalyvauti mokymuose mm, priklauso nuo įmonių galimybių priimti žmonės į tokias, jaunus žmonės į tokias programas. Todėl aš jau gana ilgą laiką raginu steigti Europos informacijos centrą, kuriame būtų informacija apie galimybę stažuotis ir tuo pat metu įgyti darbo patirties dirbant. Tai užtikrintų didesnį žmonių judumą, aktyvesnius mainus ir tokią e, iniciatyvą galima būtų finansuoti iš sanglaudos politikos, iš Erasmus programos. Tai, tai būtų papildoma pasiūlymas ir garantija uh, jaunimui. Tai tikrai labai reikalinga priemonė. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra regionų, kuriuose tokią programą būtų nesunku įgyvendinti, o kitose regionuose jaunimas neturi galimybės lengvai sužinoti visą šią informaciją. Ačiū. Toliau ponė Kamareivit. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Ačiū už pristatytą dokumentą. Man atrodo, kad jūs įtraukėte visus e, komitetui aktualius punktus. Manau, kad ketvirtame punkte dar galėtume įtraukti teiginį, kad kultūra prisideda prie augimo, tačiau be kūrybingo jaunimo programos AS mastu mes, mūsų indėlis būtų labai išskaidytas. Žinau, kad praėjusios kadencijos parlamente investicijos į kultūros sritį buvo numatytos ESF fonde ir Europos socialinėme fonde ir regionų fonde. Uh, Žinau, kad, buvo, kad projektai buvo finansuojami tų fondų lėšomis. Manau, kad būtų įdomu naudinga pasikviesti komisiją ir paraginti komisiją pateikti tarpinę ataskaitą iki šių metų pabaigos, kur būtų pristatyta, kaip valstybės narės pasinaudojo tomis galimybėmis, pavyzdžiui, socialinio fondo galimybėmis, kad padidintų e, investicijas į kultūros sektorių miestuose ir regionuose. Kitas klausimas, kaip sukurti tokią priemonę čia, kurią miestai ir regionai iš tikrųjų naudotų tai tikrai prioritetas mano federalinėje žemėje. Žinau, tikrai žinau, kad ten skatinamos, skatinamas kūrybinis sektorius. O kaip, kokia situacija kitose šalise, kitose regionuose? Ar tos lėšos panaudojamos? Siekiant paskatinti kūrybinės pramonės pažangą. Ačiū už e, įdomų komentarą. Toliau Helga Trupel. Noriu dar kartą pabrėžti štai ką mes skundžiamės, kad kūrybinė pramonė nėra aktyvi ES 2020 strategijos dalis. Tas, tas pats pasakytina apie sanglaudos politiką. Manau, kad reiktų čia labiau akcentuoti galimybę finansuoti kultūros sektorių iš sanglaudos politikos. Tai nauja idėja ir ją reiktų gyvendinti. Kitas pasiūlymas - miestų dvinių projektai. E, Įgyvendinami tuos projektus pasisėmėtėme daug teigiamos patirties, tačiau finansavimas iš biudžeto tokiem projektams sumažintas, bet reiktų mąstyti apie galimybę paskatinti socialinę sanglaudą, suteikiant daugiau galimybių žmonėms vietos lygmenių, gal galime vėl pasitelkti miestus dvinius, nes per, per tokias iniciatyvas žmonės bendrauja tiesiogiai ir norėčiau pasiklausti, ar yra galimybė aktyviau finansuoti miestų dvinių uh, projektus, veiklą iš šių fondų. Ačiū už šiuos pasisakymus. Atsiprašau, ponas Liūva. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau apibendrinti e, pono Dženbaski, mūsų frakcijos šešėlinio pranešėjo komentarus. Jis, padėk, jis nori padėkoti jums ir jis taip pat akcentuoja, kad jaunimo nedarbas yra didžiausias Europai šiandien iškylantis iššūkis ir todėl reikėtų imtis aktyvių žingsnių investuojant į švietimą. E, ir tai turi būti sus... tos investicijos ir švietimas turi būti susijęs su e, darbo rinkos poreikiais ir EKR, tai čia kalbu EKR koordinatoriaus šiame regi komitete vardu. Anksčiau kalbėjo kolegos akcentavo panaudojamų lėšų našumo koficijantą. Ir tai yra svarbu. Iš tikrųjų mes švaistome, išvaistome daug mokesčių mokėtojų pinigų, o paskui konstatuojame, kad tarsi viskas darbas atliktas, tačiau tos lėšos ne visada panaudojamos veiksmingai. Ir kartais tos lėšos, jeigu jos e, būtų panaudotos kitaip, galėtų atnešti daugiau naudos. Ir čia noriu priminti 19 amžiaus e, Britų premjero Gladstone komentarą, kad e, net jeigu žmonės patys išleistų tuos pinigus, e, rinkoje, kur, kur, kuriuos jų vardu išleido e, valstybės institucijos, jie juos geriau panaudotų ir tie pinigai atneštų daugiau naudos. Šalis įstojusios Europos Sąjunga 2004 ir 2008 metais, komentuodamas jų padėtį, aš visiškai suprantu m, mm, sanglaudos e, e, finansavimo poreikius, ypač e, atsižvelgiant į tai, kad e, tos šalis nusimetė sovietinį jungą. Žinau, kad čia esantis šio komiteto nariai puikiai e, dar prisimena tą patirtį. Kai kurios ES narės, e, būdamos keturis, daugiau nei 40 metų ES narėmis vis dar gauna finansavimą sanglau, iš sanglaudos fondų. Todėl vis, reikia permastyti ir reformuoti sanglaudos koncepciją. Manau, kad tos reformos esmė turėtų būti švietimas. Aš tikiuosi diskusijų ateityje e, tema, kaip mes galėtume veiksmingiau ir kitaip spręsti tuos klausimus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar sutikiu žodį poniai Kalmen iš Europos komisijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti, kad yra parengta šį nuomonę. Aš čia atstovauju švietimo ir kultūros generaliniam direktoratui ir mūsų direktoratas e, iš esmės pritarė daugeliu pastabų. Tiesiog dabar norėčiau pabrėžti, kad Sanglaudos politika ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai gali labai svariai prisidėti prie švietimo, mokymosi, gerinimo, kultūros puoselėjimo. Nieko naujo čia nėra, nes sanglaudos politika ir taip jau labai svariai prisideda prie šių sričių ir prisidėjo prie jų ir per praeitą finansavimo laikotarpį, nuo 2007 iki 2013 metų. Ir Mes šiuo metu stebime, kaip vyksta finansavimas e, e, naujų laikotarpių. Aš žinau, kad jūs e, stebėjote dėrybas dėl 2013-2020 metų paketo ir reformos iš esmės buvo skirtos tam, kad sąjungos politika labiau atitiktų Europą 2020 ir jos tikslus ypač tos, kurie yra susijęs su švietimu ir mokymu. Mes manome, kad čia potencialas yra didžiulis. Aš kalbu apie investicijas į švietimą ir mokymą. Dėrybos e, dėl partnerystės susitarimo jau buvo baigtos ir e, mes jau gavome šiokios tokios informacijos apie tai, kas e, vyksta šiuo metu. Po to, kai buvo patvirtinti teisiniai paketai, deramasi dėl partnerystės sustarimų ir veiklos programų, nes būtent tuomet ir sprendžiama dėl turinio, ir sprendžiama dėl to, kas bus finansuojama iš struktūrinių fondų. Ir mes jau dabar žinome, kad švietimas ir mokymai E, šios rytis gaus 42,8 milijardo eurų. Tai yra didžiulė suma, tai ko gero yra didžiausia investicija į švietimą ir mokymą. 26 milijo, milijardai iš Europos socialinio fondo ir 6,3 milijardai bus skirti konkrečiai švietimui ir švietimo infrastruktūrai. Uh, kaip bus lėšos skirstomos toliau, e, negaliu jums dabar pasakyti, nes darybos dėl konkrečių veiksmo, veiklos programų dar nėra baigtos. Taigi tą informaciją turėsime vėliau. Nuo tos pačios priežasties aš negaliu jums taip pat pasakyti, kiek pinigų bus skirta kultūrai ir kūrybos pramoniai, nes čia taip pat dar tęsiamos darybos dėl veiklos programų. Bet e, vienai per kitaip matote, kad e, dėmesys. Uh, skiriamas šioms sritims yra didelis ir mes e, e, savo direktorate iš tikrųjų padedame kolegoms ir regionų plėtros ir žimtumo generaliniuose direktoratuose. Taip pat stengiamės užtikrinti ir struktūrinių fondų sąsąją su programa Europa 2020 ir su mūsų politikos prioritetais kultūros ir kūrybos pramonės sritise. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Tai yra tai, kad investicijos į švietimą, į mokymą iš struktūrinių fondų yra svarbios ne vien dėl to, kad labai gražiai atrodo lankrašių laikraščių antraštės, bet ir dėl to, kad tos investicijos padeda mums mažinti jaunimo nedarbą. Apie tai kalbama yra jūsų parengtoje nuomonėje Ir čia aš noriu paminėti, kad labai svarbu yra tinkamai e, renkti, tinkamai reformuoti švietimo sistemas tam, kad galima būtų užkirsti kelią jaunimo nedarbui. Tam, kad e, mes surastume tvarų sprendimą, mūsų švietimo sistema turėtų būti pakeista. Tam, kad ateityje jaunimas neturėtų problemų e, ieškodamas darbo. Dėkuoju. Molto grazie. Io a questo punto. Labai, labai dėkoju. Dabar norėčiau priminti Jums, iki kada galime teikti pakeitimus. Galime teikti pakeitimus iki sausio 27 dienos 12 valandos. Aš pasižymėjau kolegų e, išsakytas mintis ir pasiūlymus. Ir kai kurių pastabų pagrindų aš parengsiu pakeitimus ir tikiuosi, kad jūs galėsite jiems pritarti. Danielis paminėjo labai svarbų dalyką, į kurį mes turėtumėme dar pasigilinti kultūros komitete. Tai yra partnerystės. Tai yra partnerystės susitarimai dėl kurių dabar deramasi arba dėl kurių jau, jau darybos baigtos. Ir taip pat gairės. Iš tikrųjų, taip, tie penki milijonai nė, nėra įrašyti dokumente. Man atrodo, kad apie juos buvo kalbama anksčiau įgūdžiai kultūros sektorioje nėra prioritetas ir todėl neturi būti traukti regioninį finansavimą ir bendro finansavimo taikymo sritis. Ir manau, kad mes galėtumėme čia pasiaiškinti su Reidžiai generaliniu direktoratu, ką tai reiškia. Aš manau, kad reikėtų mums visiems pagalvoti, kaip galima būtų uh, sustiprinti kultūros sektorių tam, kad jisai galėtų mums siekt, padėti siekti glaudesnės sanglaudos. Pone Šartie, jūs puikiai žinote, kaip galima būtų greičiausiai ir geriausiai įtraukti uh, jūsų mintį į e, pranešimą. Gal tiesiog reikėtų pasakyti, kad garantija, jaunimo garantija, tai yra toks pastiprinimas dar, kiti, kuris prisideda prie kitų fondų veiklos. Gal taip reikėtų suformuluoti. Ir čia mes turėtume ne tik kalbėti apie švietimo sistemą, bet apie tai, kad reikia stiprinti ir plėtoti įgūdžius ir žinias, kuriuos įgyja studentai. Eurės sistema, kurią minėjo kolega, ir buvo skirta tam, kad galima būtų skatinti stažuotės ir mokslinius tyrimus. Ir manau, kad mes galėtume kažką tekste taip pat paminėti. Galėtume paminėti, kad Eurės sistema egzistuoja, Tai būtų svarbu, nes man atrodo, kad jaunimas labai dažnai ir nežino, kad tokios, tokie dalykai egzistuoja arba nepakankamai apie tai žino. Yra mažai žinančių ir net apie Erasmus Plus programą. Mes taip pat norėtume, bendradarbiavimus su kitais komitetais, laikytis horizontalaus požiūrio. Pavyzdžiui, apie tai, todėl galėtume plėtoti santykius su regionų uh, E, plėtros komitetu. Ir kartu galėtume pagalvoti, ką realiai galima būtų pakeisti. Pagalvoti, kaip galima būtų geriau pritaikyti struktūrinių fondų lėšų, lėšas kultūros sektoriuje. Pone Tripil, aš pritariu jūsų pasiūlymui, nes mes matome iš Europos sostinių projektų gyvenimo patirties, kad urbanistinis aspektas tampa vis svarbesnis. Ir galima būtų net ir kalbėti, kad gal šiame sektoriuje rengiami projektai turėtų būti geresni. Euromiestų tinklas yra projektas, kuriame, man atrodo, yra patalinys, kuris užsijima kultūra ir jie turėtų surinkti savo, savo kito posėdžio turinę. Gal galėtume pasidomėti, apie ką jie kalbės tenais. Ir aš dėkoju poniai Kalmau už tai, kad ji pas mus atvyko. Tai, ką jūs pasakėte, buvo labai įdomu. Iš tikrųjų, siūlyčiau žengti kojo kojon, dirbti iš vien. Labai svarbu yra, kad mes galėtume turimus išteklius gerai panaudoti, finansuodami ir švietimą, ir kultūrą. Taigi, dėkoju. Ponas Liuė kritinę pastabą išsakė. Taip, iš tikrųjų mes žinome, kad ne visuomet pinigai yra tinkamai išleidžiami, bet naujasis reglamentas yra parinktas taip, kad jisai turėtų e, skatinti, užsimti tam tikrą veiklą ir antra vertus atgrasyti žmonės nuo tam tikrų veiksmų. Ir aš manau, kad tai bus naudinga tiems žmonėms, kurie realiai rengia projektus. Reikėtų tikrai įvertinti jau įsigytą patirtį ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų procesą gerinti ateityje. Pirmą kartą mes matome, kad struktūriniuose fonduose yra nurodyta, kad 5 procentai bus skirti e, urbanistiniams regionams, miestams. Tai yra labai gerai. Aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote, suprantu jūsų kritiką, bet manau, kad reikėtų žvelgti į ateitį ir galvoti apie tai, kaip mes realiai galėtume šiandien kurti jau ateities politiką. Gerai, toliau periname prie kito darbo tarksis punkto. Ponas Diekono turėtų pateikti mums e, savo nuomonę dėl rengiamo pranešimo, pristatysime integruotas požiūris Europos kultūros paveldą. Žinau, kad vyko klausimai, dėja aš negalėjau juose dalyvauti, bet aš klausiausi jų internetu. Ir man atrodo, kad jie buvo labai įdomus. Dabar panas Diekonu. Dėkoju, ponė pirmininkė. šias pastarasias dvi dienas man sutarė toks įspūdis, kad mes jūros paveldą. Bet Reikia pasakyti, kad temų juk esama ir kitokių. Šiaip ar taip, kai kūrinys pasiekia tam tikrą amžiaus ribą ar, ar kokybę, jis laikomas paveldu. Ačiū visiems pasitikėjusiems manim ir įgaliusiems renkti šį pranešimą. Tai pareikalavo nemažai laiko, kadangi savo pranešime norėjau surinkti kuo daugiau kolegų nuomonių pirmininkaujančios Italijos, Europos komisijos, regionų komitetų nuomonę. Regionų komitetas be kita ko taip pat parengė nuomonę. Aš taip pat e, išklausiau ekspertų, visuomenės atstovų. Ir taip pat noriu padėkoti koordinatoriams, nes jie sutiko su mano pageidavimu surenkti klausimą. Ačiū sekretoriatui už tai, kad viską suorganizavo logistiškai. Norėčiau Jums pateikti keletą minčių išdėstytų šiame pranešime. Ir norėčiau pasakyti, jog laukiu visų Jūsų išvalgų pasisakymų, tiek šešėlinių pranešėjų, tiek kitų kolegų, kad galėčiau surinkti maksimumą nuomonių ir požiūrių šią temą būtų labai naudinga surenkti klausimą kartu su šešėliniais pranešėjais ir galėtumėme su sekretorietu, jeigu jums tai tinka, visi pasitarti. Dabar kultūros, Europos kultūros paveldo finansavimas iš Europos Sąjungos fondų. Tai yra kompleksiškiausia, sudėtingiausia tematika nes puikiai žinome, kokia dabar situacija yra susiklošiusi Europos Sąjungoje. Krizė Europos Sąjungoje tęsiasi jau daugybę metų, nuo jos kenčia ir fondai skirti Europos kultūros paveldų saugoti. E, sunku ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atsakingos yra už paveldo saugojimą. Daugelis gyvavusių programų buvo prarastos. ES 2020 kūrybingos Europos programos dar egzistuoja, pasitelkiami regioninės plėtros fondai, fondai e, žuvininkystė ir žemės ūkiui apsaugoti. Dalis lėšų šių fondų buvo skirta kultūros paveldo apsaugai. Tačiau pamažu lėšos ir toliau mašta. Reikia pasakyti dar štai, ką regioninės ir vietos savildos struktūros dažnai nežino, kokiomis priemonėmis galėtų pasinaudoti. Tad komisija parengė dokumentą, kur ištiesytos tos visos priemonės. Ir tame dokumente yra išdėstytos visos finansavimo priemonės, tačiau šis dokumentas egzistuoja tik anglų kalba. Jis surašytas labai techniškai, institucijų žargonu ir jį tikrai sunku suprasti. Tad norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti, kad tą savo puikų dokumentą parengtų ne taip techniškai, suprantamiau. Ir kad būtų šis dokumentas išverstas į kitas ES kalbas, kad to dokumento sklaida galėtų būti kuo platesnė. Taupimo priemonės be abejo turėjo neigiamus, neigiamų pasiekmių, kaip apie tai yra dėstoma pranešime. Dabar dar kai kas. E, geros praktikos pasikeitimas. Kultūros paveldos rytyje buvo pastebėta geros praktikos, buvo keičiamasi patirtimi tarp atskirų administracijos struktūrų. Nėra tyrimų paremtų faktais, Taip pat nėra geros praktikos kompiliacijos susijusios su paveldų saugojimu. Tad kreipiuosi į Europos komisiją, kad būtų surasta tokia duomenų bazė, o jeigu tokios nėra, reikėtų ją sukurti, sukurti tam tikrą Europos platformą šiam būtent dalykui. Dabar e, įtraukus valdymas šis terminas naudojamas mūsų dienomis. Tai reiškia, kad pilietinė visuomenė turėtų dalyvauti šio pobūdžio klausimų e, sprendime. Tai yra demokratijos klausimas ir taip pat konjunktūros ekonominis klausimas. Ypač dabar tų liesų karvių laikotarpiu. Vietos bendruomenės pasiteldamo šią priemonę galėtų pareikšti savo nuomonę ir keistis nuomonėmis, kaip geriausia saugoti turimą paveldą. Pateiksiu pavyzdį, kuris pasirodė besą sėkmingas. Jis yra susijęs su Italijos kai kuriais subjektais, kurie nusprendė tvarkyti vietos teatro reikalus. Ir tas teatras buvo išgelbėtas, priešingų atveju jam būtų tekę užverti duris. menininkų e, grupės labai jautriai reaguoja į tokias iniciatyvas. Ir tai yra savotiška e, reakcija reaguojant išpolius prieš kultūros sektorių. Tad norėčiau, kad Europos komisija dar išanalizuotų galimybę sukurti teisinės priemonės, kurios leistų teisinti tokią praktiką, kuri iki šiol yra neformali. Dabar Europos kultūros paveldo metai. Reikėtų, kad prie šios savokos Europos Sąjungos piliečiai priprastų, kad jai pritartų. Iniciatyva tokius metus paskelbti yra svarbi ir tai turi atitikti dvi sąlygas, kad mes skelbti tokius metus. Pirmiausia, turime numatyti reikiamą biudžetą ir antra valstybės narės turi nuo pat pradžių šiame projekte dalyvauti. Turi būti teikiami projektai tiems metams praturtinti ir kad ir, tai projektai, kad galiausiai galėtų įvykti tie renginiai. Reikėtų iš pat pradžių teikti labai konkrečias idėjas. Norėjau dar šį beitą paminėti, o būtent kultūros paveldo skaitmeninimas. Taip pat svarbus klausimas. Yra daug galimybių kurias e, galime panaudoti skaitmenininkui. Tai ir skaitmeninimą galime taikyti Europos kultūros paveldui. Tiek technologiniai, tiek netechnologijomis paremti sprendimai yra naudingi. E, Jaunimo motivacija čia gali suvaidinti didžiulį vaidmenį. technologijų naujų gausų vairiose šalise ir jomis reikėtų pasinaudoti, kuriant technologinės platformas, kurias patvirtintų Europos komisija. Tos platformos leistų e, skaitmeninimo darbus finansuoti. Na, žinau, kad jūs visi domitės šią temą. Kai kurios mintis jau buvo išdėstytos, bet turime jas pagilinti. Galiausiai ekonominis potencialas. Kultūros, Europos kultūros paveldas pirmiausia yra kultūros vertybė. Tačiau turi taip pat ir ekonominę vertę. Čia mes kalbame apie įmonės, apie svarbią ekonomikos rytį. Tad šalia tų kultūrinių aspektų ekonominiai yra taip pat labai svarbus, norint paskatinti žmonės užsimti ekonomiką ir paskatinti tuo būdu darbo vietų kūrimą. Ekonominiai argumentai leidžia teikti, jog užimtumo trūkumas yra svarbiausia ES problema. Kultūros sektoriaus geresnė apsauga galėtų čia padėti šią problemą spręsti. Na ir apibendrindamas, noriu paminėti dar vieną temą, kuri netrodo esanti aktuali, tačiau kuri, mano supratimu, aktualumo nėra praradusi. Tai yra nelegali prekyba meno kūriniais. Tai yra didžiulė grėsmė kultūrai ir Tai yra susijęs su mūsų santykiai su trečiosiomis šalimis. Tiek kol kas norėčiau pasakyti. Labai nekantriai lauksiu jūsų visų komentarų. Antradienį, sako pirmininkė, grįšim prie šios temos. Dabar keičiamės nuomonėmis, tai yra pradinis pasikeitimas nuomonėmis ir turime dar kitų darbo tvarkės klausimų. Jeigu norite pasisakyti, tai reikėtų tą daryti greitai, gerbėmi kolegos pasisakyti norinčių regisi yra daug. Morgano, pirmiausia, kolega. Dėkoju. Ačiū pranešėjui, kuris e, mums čia išvardino daug dalykų, prie kurių galime pamastyti, padirbėti. Pritariu autoriaus išvalgoms. Norėčiau perskaityti visą pranešimo projektą, kuo greičiau ir pateikti to politinę analizę. Na, o dėl viso kito manau, kad reikėtų labiau pabrėžti būtinybę saugoti Europos kultūros paveldą. Ir tam turėtų būti pasitelktos kuo platesnės priemonės. Tai yra kelias, kuris padės atgaivinti ekonomikos augimą. Ir čia norėčiau tokį intarpą išsakyti, susijusi vis tik tai su mūsų aptariama tema turime nepamiršti to, kas įvyko Paryžiuje. Tie tragiški įvykiai parodė, kiek mūsų visuomenė, mūsų demokratija yra pažeidžiama. Ir reikėtų atlikti kažką tokio, kas iki šiol nebuvo tinkamai gyvendinta. Reikėtų paaiškinti, kuo vertingas yra mūsų kultūros paveldas per nelik nedidelis žmonių skaičius tie, kurie yra mūsų visuomenės užrybyje, irgi turėtų reikiamo signalo sulaukti. Aš manau, kad reikėtų į tai būtinai atsižvelgti ir susitarti, kaip galima būtų labiau įvertinti Europos kultūros paveldą ir tinkamai jį perduoti. Be abejo, būtina jį išsaugoti, kuo labiau būtina apie jį kalbėti, informuoti mūsų demokratinę visuomenę, kad būtų galima ginti toleranciją ir kad būtų galima išvengti idėjų vienodinimo. Taip pat būtina Europos mokyklų sistemoje kai ką pakeisti. visų regionų kultūros ištekliai turi būti tinkamai panaudoti, o to dėka galėsime pasiekti savo tikslų. Jeigu turėsime mokyklose tokią paveldo gavinimo programą. Bet tai dar ne viskas, kaip teisingai buvo pabrėžta ir komisijos pranešime. Mūsų kultūros ir materialios, ir nematerialios programa, ar tai būtų fontanai, katedrus, amfiteatrai ar gamtos vaizdai, e, visą tai yra svarbu, svarbu, tačiau lygiai taip pat svarbu kalbos ir tradicijos, jų išsaugojimas, tai yra mūsų didžiausias lobis. Tai yra labai įvairias spalvė mozaika mūsų visų identitetų. Galime tuo didžiuotis, nes tai yra iš tikrųjų didžiulis kapitalas, kuris, kaip yra pasakyta komisijos komunikate ir kaip sakė pranešėjas, mes turime ne tik pareigą tinkamai saugoti šį paveldą, bet taip pat turime jį labiau pabrėžti, suteiktiem daugiau vertės. Numatant galbūt tą paradigminę sistemą, kuri numato santykiai tarp kultūros ir ekonomikos vystimusi Aš manyčiau, kad reikėtų naujai įvertinti ekonominius, socialinius ir technologinius aspektus. Tiek mikroekonominių, tiek makroekonominių požiūrį reikėtų imti sprendimų. Žmogiškasis kapitalas labai svarbus, investicijos į kultūrą labai svarbu. Ir turėtume laikytis to požiūrio, kad kartoti to, kas vyko iki šiol, nebegalima. Bet tai nereiškia, kad tai, kas buvo nuveikta, buvo nepakankami dalykai. Ne tai norėjau pasakyti, tiesiog daug kas pasikeitė, reikia pasinaudoti kitomis valdymo sistemomis, atsižvelgti įvykusius pasikeitimus ir tinkamai tvarkyti su Europos kultūros paveldu. Būtina į tai labiau įtraukti ES piliečius. Be kita ko negalima pamiršti ir to, kad kai kurių partnerystės formų tarp privataus ir viešo sektoriaus e, atsisakymas yra klaida. E, dabar egzistuoja tik daliniai vertinimai, tačiau skaičiai, kai kurie yra labai iškalbingi. Pavyzdžiui, nuomonės E, projektas Urlom apie turizmą Europoje mums primena, kad Europa yra viena iš, vienas iš didžiausių turizmo traukų, vienas iš svarbiausių sektorių mūsų ekonomikai, kuris e, e, sudaro 5 procentus BVP. Čiame sektoriuje veikia daugybė įmonių. Kultūrinis turizmas sudaro 40 procentų viso Europos turizmo. Uh, E, šios dimensijos svarbu nepamiršti, nes šiame sektoriuje galimybių yra labai daug. E, tuo būdu mes turėtume nustoti dirbti padrikai ES lygmenių, turėtume dirbti labiau sutelktai, užsitikrinti didesnę sinergiją. Mūsų darbas turėtų būti daugia disciplininis, kultūros politika turėtų būti vykdoma įvairia pusė tam, kad būtų daugiau bendradarbiavimo tarp atskirų sektorių - užimtumo, turizmo, ekonomikos vystimosi, e, mokesčių ir panašiai. Na ir dar norėčiau pabrėžti tvarumo aspektą e, ilgalaikė perspektyvoje. Būtina, kad vyrautų labiau integruotas požiūris, kad būtų plačiau kalbama apie šių siūlymų įgyvendinimą. Aš, kaip jau sakiau, naujai dar pasisakau šią temą, tad laukiu iš pranešėjo gilesnės analizės šio klausimu. Tad, bet šiaip ar taip manau, kad mes turime bendrų sąlyčių taškų ir galėsime priimti tokį sprendimą, kuriam galės pritarti kolegos, nes strateginių požiūrių šis klausimas yra ypatingos svarbos. Ačiū. Ačiū. Išgirdame tikrai labai įdomų pasisakymą, todėl nenorėjau jūsų nutraukti. Ponas Slovecki dabar. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų uh, ir komentarą. Manau, svarbiausias dalykas yra tai, kad Europos Sąjungoje mums dar nepavyko sukurti sistemos E, kuri padėtų išsaugoti ir apsaugoti kultūros paminklus e, nuo gamtinių, apsaugoti juos nuo gamtinių stichijų, nes daugybė e, paminklų nu, ir, ir, ir saugotinų nu, vietų nukenčia dėl potvinių, žemės drebėjimo ar, ar nuo gaisro. Apsauga nuo šių stichinių nelaimių yra ypač svarbus dalykas tai turi būti daroma našiai ir reikia taip pat užtikrinti reikalingą paramą. Slovakijoje dėl potvinių nukenčia daugybė e, saugotinų vietų, tas pats vyksta ir Čekijoje. Taigi mums reikia strategijos dėl e, istorinių e, kultūros paminklų apsaugos nuo stichinių nelaimių. Reikėtų kurti integruotą sistemą ES mastu, o kad sukurtume duomenų bazę, mums reikia pakeisti tų kultūros paminklų registravimo sistemą. Reikia visiškai kitaip tai daryti, kad duomenys iš tos duomenų bazės būtų prieinami visoje Europos Sąjungoje ir ta duomenų bazė turi būti prieinama visiems ES mastu. Taip pat noriu pasakyti keletą žodžių apie skaitmeninimą, e, ver, kultūrinių paminklų apsaugos srityje. Čia galioja įvairūs standartai valstybėse narise ir manau, kad tų kad, kad jų neįmanoma pritaikyti jaunimo ar vaikų švietime. Mums reikia vienodų standartų, kurie, kurie galiotų visose valstybėse narėse. Taip pat noriu pasakyti kai ką apie bendradarbiavimo projektus, kuomet E, manau, kad tų projektų nauda yra labai nedidelė. Pavyzdžiui, Kairo muziejus e, bendradarb... bendradarbiavo su Stambulo muziejumi. Dėja, to projekto nauda buvo nedidelė. Mes turime įvertinti skiriamų lėšų e, panaudojimo tinkamumą, kad nešvaistytume pinigų Noriu kai ką pasakyti kolegijai iš Vokietijos. Po poros savaičių atidarysiu parodą Europos parlamente ir pristatysiu mūsų pasiekimus paveldo infra infrastruktūros srityje. Tai bus antradienį 8 val. ir norėčiau visus pakviesti į tos parodos atidarimą. Ačiū, labai įdomus pastebėjimai. Toliau ponas Kramsmadevski. Ačiū. Aš nekalbėsiu, nekomentuosiu pozityvių šio komunikato aspektų ar pranešėjo išsakytų minčių, nes reiktų, nes išgirdome nemažai pasiūlymų. Sveikinu Europos komisijos paskelbtą dokumentą, kaip naujas Europos parlamento narys džiaugiuosi tuo, kad uh, E, kultūrai skiriamas svarbus e, dėmes, didelis dėmesys ekonomikoje ir užsienio politikoje. Ir ankstesnių kalbėtojų minėti aspektai e, skaitmeninimas, muziejų bendri projektai ir mainai, man atrodo, yra svarbios veiklos rytis, bet norėčiau padaryti bendresnio pobūdžio išvadą. Manau, kad mūsų komitetas turėtų būti ta vieta, kur dalintumėmės E, bendresniais pastebėjimais apie kultūrą. Ir turėtume pamastyti, surenkti diskusijas tema, kas yra kultūra ir ką mes turime omeny, kai kalbame apie kultūrą. Dokumentuose aptinku kultūros e, koncepciją, kuri mane šiek tiek neramina. Manau, kad iki galo nesuvokiama uh, kultūros svarba. Žinoma, mes norime rūpintis kultūros paminklais, tačiau turime nepamiršti, kad kultūra kaip sektorius negali būti tvarkoma taip pat kaip ir ekonomikos sektorius ir tai yra gerai. Daugybė Europos, daugybė Europos programų Kaip komisija teisingai akcentuoja, nacionalinės ir Europos, europinės užduotis viena kitai neprieštarauja. Bet norėčiau paklausti, ar siūlymas tvarkyti kultūros sektorių, finansuoti jį, remti jį, nekenkia kultūros skiria, skiriamiesiems bruožams. Naujos idėjos dažnai sukelia konfliktą. Tai gali būti įtampos šaltiniu. Ne viską galima organizuoti ar tvarkyti, kūrybingumo negali užkoduoti. Būtent tai ir yra kultūra. Ir nei vienas vadybininkas ar politikas negali būti arbitru ir pas, tiksliai pasakyti, kas kultūroje yra novatoriška. Kalbant apie kultūrą Europoje ir tos srities nagrinėjimą, nebūtinai tai turi būti visada susijęs su religinėmis uh, skirtingomis religinėmis bendruomenėmis ar imigrantais, bet, pavyzdžiui, Lenkijoje mes svarstame įvairiausius, įvairiausias temas, kalbėdami apie tai ir, tarkim, vokiečiai ir lenkai diskutuoja iki šiol nesutarė kai kuriais klausimais, ar, ar tie, kurie buvo priversti išvykti iš, iš Lenkijos, koks jų, koks jų statusas yra ir tai nebūtinai atsispindi, visada atsispindi dokumentuose. Tačiau neturėtume savęs apgaudinėti, kad vien padidinę finansavimą užtikrinsime didesnę harmonizaciją šioje srityje. Susitaikymas yra natūralus dalykas, bet tai gali taip pat reikšti ir kūrybingumo galą. Galbūt reikėtų Europos komisijai susilaikyti savo pastangose ir bandymuose viską tvarkyti, valdyti Europos mastu. Manau, kad būtų naudingiau griebtis spręsti konflik, konflik, konfliktų, bandyti suderinti skirtumus. Kultūra ne visada yra tai, ką gali eksponuoti kaip, kaip gražų daiktą muziejuje. Kartais tai yra ir keistos, agresyvios idėjos. Manau, kad apie tai taip pat turėtų būti užsimen, užsiminta mūsų dokumentuose ir pasirinktas sprendimas, kaip tvarkyti kultūros sritį, taip pat turi tam tikras pasiekmes. Juk mes gyvename laisvos rinkos ekonomikoje ir tai taip pat reiškia laisvę ir kultūros srityje. Ačiū, išgirdome tikrai įdomių minčių, ponia Maregal, paskui ponas Maregal, paskui ponia Mūd. Ačiū visų pirma noriu pasidžiaugti tuo, kokie aspektai akcentuojami pono diakonų pranešime. Manau, kad atsiveria puikios galimybės dirbti ir sėkmingai tobulinti dokumentą. Manau, kad jūs labai teisingai akcentuojate kultūros paveldą. Tai svarbu, nes tai susiek su, su um, tuo, kaip mes kuriame savo kultūrą ir, ir kaip mes, kaip mes mūsų, su mūsų santykiu su savimi. Galbūt galima būtų kai ką pridurti. Pirmasis klausimas, kurį tu, turime savo užduoti, tai kaip mes tobulinsime keisime dabartinį status quo, ar keisime iki šiol vykdytą politiką, ar mums pavyks pa, pareikšti, kad tai yra virsmo kaitos momentas ir kad jis yra dabar. Kalbu apie ateities, apie tai, kokią kryptį pasirinksime ateityje. Turiu keletą klausimų. Jei sutarėme, kad ekonominiai klausimai yra svarbus ir ekonominė, ekonominė kultūros, turizmo e, sektoriaus e, dalis yra svarbi dėl darbo vietų, dėl sukūrimo darbo vietų, dėl indėlio į ekonomiką. Turime apskaičiuoti, koks bus to sektoriaus indėlis į ekonomiką ilgainiui, taip pat Europos mastu. Dar vienas dalykas jeigu toliau kalbame apie to sektoriaus e, ekonominį svorį. Kaip suderinti tai su tuo faktu, kad tiek mažai iš šį sritį investuojama ir šalise, ir Europos mastu. Tai, sakyčiau, yra netitikima, atotrukis, e, komentuoju pranešimo tekstą. Galbūt tai yra mano nuomonė, bet raginu visus pradėti mąstyti apie Europos kultūrinės gerybės. Mm, egzistuoja e, vietos nacionalinės, nacionaliniai kultūros produktai. Žinau, kad UNESCO kontekste jie taip pat yra apibriešti. Kai kurie UNESCO saugomi paminklai yra saugomi geriau, kiti yra plėsti bet manau, kad šią koncepciją bent jau galėtume panagrinėti, pasigilinti ją labiau. Reiktų nustatyti ES ir regionų santyki ir ypač skirti dėmesio toms regionų, tai regionai valdžiai, kuri turi ypatingų įgaliojimų Galbūt čia turime prisiminti tarpininkavimą tarp, tarp vietos ir regionų valdžios. Manau, kad reikia geriau apibriežti ir labiau išplėtoti tarptautinius kultūrinius maršrutus, apimančius keletą valstybių. Ypač tuos, kurie yra svarbus bendram Europos paveldui. Ir apie tai, man atrodo, pranešime nekalbama. Ir manau, kad komitetas turėtų Europą laikyti. Kad Europą turėtume laikyti civilizacijos pavyzdžių. Tarkim, Italija yra gyvenimo kokybę simbolizuojančių miestų ir miestelių žemėlapis. Ir tai galėtų būti savotiškų modelių mūsų ateities siekiams. Mm, skirtingos e, kultūros e, skolinasi, kai ką perdoda viena kitai kažką, vyksta mainai ir tai yra kelias priekin. Visada vyksta tas judėjimas. Galbūt reiktų apibriežti, labai aiškiai apibriežti projektus ir patikslinti testinius mechanizmų ES e mastu, taip pat nacionaliniu mastu numatyti tikslus, nurodyti, kaip jų pasieksime, kad užtikrintume kiek įmanoma didesnę konvergenciją Kalbant apie skirtingų kompetencijų sritis, čia kalbame apie miestus ir skirtingus regionus, vietos valdžią. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sukurti papildomą pridėtinę vertę Europos mastu. Toliau žiūly. Word. Um, Dėkuoju, kolegos, stengsiu kalbėti trumpai ir sakysiu tik vieną pastabą reikėtų kalbėti ir apie tai, kodėl svarbu yra saugoti kultūros paveldą. Manau, kad saugoti reikia tam, kad galėtume gerinti santykius tarp įvairių ES e, tautų ir žmonių, kurie gal šiuo metu nesutaria. Tam, kad užtikrintume, kad e, mūsų ateitis būtų taiki ir saugi. Ir čia kultūros paveldas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, gali padėti mums kurti geresnį pasaulį visiems. Taigi, iš būt kalbėdama būtent uh, iš tokios perspektyvos, aš norėčiau pasakyti, kad reikia skirti daugiau pinigų muziejams ir būtent jų šviečiamai veiklai, ta, tam, kad jie, jie galėtų panaudoti savo uh, kolekcijas e, tam, kad parodytų jas e, žmonėms, nes kam jos kitaip yra reikalingos. Ir taip e, gal jaunimas geriau supras mūsų praeitį ir galvos apie ateitį. Balonijoje lapkričio mėnesį de, aš bendravau su įvairiais muziejų atstovais. Ir prieš vykdama į tą renginį Bolonijoje aš taip pat susitikau su savo regiono muziejų atstovais ir klausiu jų, kaip jie bendradarbiauja su vietos bendruomenė ir kaip uh, rodo savo uh, turimas kolekcijas. Ir pasirodo, kad labai svarbu yra keistis mintimis, o tam reikia pinigų, tai reikia tinkamo finansavimo. Ir aš manau, kad galima būtų daugiau dėmesio skirti tam, kaip naudojantis jau turimomis muziejų kolekcijomis galima būti, ši, būtų šviesti mūsų žmonės. Dėkoju. Toliau ponia Svedrova. Kolegyně a kolegové, když jsem si e, četla. Ačiū, gerbimie kolegos. Kai skaičiau šį dokumentą, pagalvojau, kad tai yra labai svarbi tema. Ir manau, kad apie ją kalbėdami iš esmės kalbame apie Europos kultūros įvairovę. Leiskite pakomentuoti kelis e, dalykus, kurie yra paminėti pranešime. Pavyzdžiui, pranešime yra kalbama apie tai, kad mes turėtume turėti pakankamų gyvėjimų, tinkamai vertinti savo kultūros paveldą. Šiuo metu mes neturime jokių priemonių, kurie, kurios galėtų padėti mums tinkamai įvertinti, kiek yra vertas vienas ar kitas objektas. Ir 2015 metais mes gal turėsime kažkokių mechanizmų tam padaryti. Tai yra svarbu, ypač kai kalbame apie viešai finansavimą, nes manau, kad jeigu mes geriau galėsime skaičiais įvertinti savo kultūros paveldą, geriau galėsime taip pat įvertinti ir uh, kultūros įnašą į mūsų ekonomiką. Ir geriau galėsime tą paveldą saugoti ateities kartoms. Yra dar vienas dalykas, tai yra mokslas. Ir kaip galima būtų kultūros e, objektus naudoti, pritaikę naujus mokslo metodus, visuomeniai šviesti. Man atrodo, kad kartais stokojama suvokimo apie labai konkrečius kultūros paveldo objektus. Man atrodo, kad mes dar nesuradome tinkamai pusiausviros. Be to, Bet to šiuo metu matome, kad daugiau dėmesio yra skiriama materialiajam kultūros paveldui. O yragi ir kitok, kitoks nematerialus paveldas. Ir aš manau, kad mes turėtume ir juo rūpintis. Yra įvairių kultūros programų, kurios, pavyzdžiui, yra tvarkomas pagal integruotą požiūrį. Sausio 17, pavyzdžiui, buvo pradėtas naujas projektas. Aš kalbu apie Europos kultūros e, miestų projektą. Dengiama yra dabar e, šio renginio programa, atsižvelgiant būtent į integruotą požiūrį į kultūros paveldą. Be to dokumente kalbama ir apie tai, kad reikėtų geriau suformuluoti to integruoto požiūrio turinį, pasakyti aiškiai, ką tai reiškia. Ir čia aš manau, kad labai svarbu yra plėtoti ir meninį ūkdymą. Man atrodo, kad kažkas jau iš kolegų tai minėjo. Manau, kad, kad e, tam reikia skirti daugiau dėmesio. Aš manau, kad švietimas, mokymas susijęs su kultūros dalykais turėtų būti įtrauktas į integruotą požiūrį. Taip pat buvo pasakyta, kad Europos kultūros e, paveldų turėtume geriau naudotis. Bet, sakykime, juk mes ir stengiamės tai daryti. Mes turime Europoje ist, uh, e, istorinio paveldo dienas. Ir kartais, man atrodo, mes vis dėlto ne visiškai išnaudojame visas galimybės. Mes norime kurti pridėtinę vertę Europoje. Ir dažnai matome, kad valstybės narės nacionalinių ligminių rūpinasi kultūros paveldų ir kalba apie nacionalinę jo reikšmę, bet ne visuomet apie Europą, e, reikšmę ir svarbu Europos paveldui. Aš manau, kad mes turėsime geriau suprasti, kas yra kultūra ir kaip ją reikėtų tvarkyti. Kultūra nėra centralizuotas dalykas. Tai yra suprantama. ES institucijos e, ir vairios ES programos gali skatinti valstybės narės imtis tam tikrų veiksmų tam, kad jos galėtų pasinaudoti savo paveldu. Galima pasiūlyti patarimų valstybėms narėms, kaip jos galėtų geriau išnaudoti savo kultūros paveldą. Aš manau, kad toks koordinavimo, veiksmų koordinavimo metodas gali būti naudingas, norint mums geriau išsaugoti kultūros paveldą. Bet be abejo, čia aš tik kalbėjau, reikia dar pagalvoti, kaip viską galima būtų gyvendinti praktikoje. Ponas Renzo. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes iš tikrųjų šiandien jau daug dirbame. Ir manau, kad išsakysiu ne tik savo nuomonę, pasakydamas, kad mūsų pareiga yra išsaugoti kultūros paveldą. Mes esame iš įvairių šalių ir, ir tai jau savaime yra patrauklų. Ponas Dėlkonų yra praktikas Jis yra aktorius. Pagal profesiją aš norėčiau jums tai priminti, taigi jisai pusė, puikiai išmano šią sritį. Aš galiu jums tikrai pasakyti, kad jisai puikiai žino, apie ką mes kalbame. Skaitmeninimas, mano galva, yra labai geras metodas kultūros paveldo įvairoviai apsaugoti geriau suprasti savo praeitį, savo kaimynus. Taip mes geriau galėsime suprasti kitų tautų kultūras. Ir kolega jau sakė, kad tai yra nepaprastai svarbu tuomet, kai įvyksta kokios nors katastrofos. Ir beje, labai dažnai būtent per tokiu, tokias katastrofas nelaimės ir prarandamas kultūros paveldas. <laughs> Because it's over the, the micro. I imagine that you want to continue. Aš galvoju, kad jūs dar norėjote tęsti. Panas Malteze, ačiū. Aš nenoriu piknaudžiauti jūsų kantrybę, todėl aš sakysiu tik tai kelias pastabas, konkrečias pastabas. Tai yra pirmiausia dalyvavimas. Džiaugiuosi, kad pranešėjas kalbėjo apie vieną istorinį, istorinį svarbos teatrą. Jisai buvo uždarytas Ir dėl to pasipiktino ne tik teatro darbuotojai, ne tik aktoriai ir režisieriai, bet ir miesto gyventojai. Jie ėmėsi neteisinių veiksmų. Tam, kad tas teatras nebūtų sugriautas. Ir šiaip tai tokių pavyzdžių esama ir kitur. Trasteverė, pavyzdžiui, Trasteverės rajone Romoje, pavyzdžiui, vienas senovinis kino teatras buvo pertvarkytas ir dabar tenai yra bingo žaidimui pritaikyta salė. Ir daug kas piktinosi savo metu, kad tokia labai svarbi kino salė, kurią labai mėgo beje defilinis, išnyko. Ir netgi buvęs tarybos vadovas gyveno šalia to, to kino teatro. Taip, tai yra kino teatras Tresteverė rajone, Romoje. Aš manau, kad mums reikia surasti priemonių, būdų žmonėms paaiškinti, kad kultūros objektai yra bendras mūsų paveldas. Gal Gal kartais tas paveldas yra su, su, sutilktas vienoje vietoje, bet taip yra dėl to, kad mes savo laiku turėjome daug turtingų žmonių, kurie uh, mokėjo už tuos darbo, uh, už tuos kūrinius, kad uh, žmonės juos kūrė. Situacija kiek paradoksiška matome, kad kultūrą kūrė žmonės, vietos e, žmonės, o dabar, kai uždaromi yra kino teatrai, niekas ir net ir nesidomi, ką apie tai mano vietos gyventojai. Manau, kad čia reikėtų dar daug ką pakeisti. Dėkuoju ir paskutinį kalbėtoją Helga Triupel. Aš norėčiau pasakyti ponui Krasnodemskį trumpą pastabą, nors gal ir, ir netinkama trumpai apie tai kalbėti kultūra nėra susijus ne vien su e, gražiais dalykais. Tai gali būti, kultūra gali būti susijus ir su kova, su konfliktais, nesusutarimais. Bet mes galime džiaugtis tuo, kad kultūra suteikia pagrindą atviroms diskusijoms. Jis suteikia mums galimybę išsakyti skirtingas nuomonės. Taigi jie yra vienaip ir kitaip yra susijusi ir su žodžio raiškos laisvė. Ir po antrojo pasaulinio karo mes suradome uh, sambuvio, taikų sambuvio formą, bet mes norime taip pat ir kartu kovoti su ekstremizmu ir todėl mes galime kalbėti apie demokratišką kultūrą. Reikia labai aiškiai suformuluoti, kokia yra demokratinė kultūros vertė ir aš uh, manau, kad yra ta vertė, tas kultūros aspektas, kuris rūpi Europos Sąjungoje, ypač mūsų išorės santykiuose. Ir manau, kad būtent taip mes galime paskatinti tikrą dialogą šiuo klausimu. Būtent kultūros srityje turėtų vykti visos diskusijos, tam, kad niekas neturėtų paguntos griebtis ginklo ir užsimti terorizmu. Dėkoju, dėkoju už šią paskutinę pastabą ir norėčiau pasakyti, kad diskusija iš tikrųjų yra labai įdomi, labai graži ir dėkoju pono Diakonu, linkiu Jums kloties, jį rengiant ir toliau. Jis turėtų būti pateiktas mums komitetui kovo 24 dieną, balsuosime dėl jo birželį. Dabar iš kur tai noriu suteikti žodį kultūros generalinio direktorato atstovams. Ar norėtumėt ką nors pasakyti dėl šio dokumento? Be to norėčiau taip pat paprašyti visų dar likusių salėje nepamiršti, kad Kai baigsime svarstyti šį klausimą, tuomet galėsime pasikeisti nuomonėmis su Europos komisija dėl programos Kūrybiška Europa, dėl jūsų įgyvendinimo padėties. Ačiū, ponė Pirinkė, už tai, kad sutikėte mums žodį. Mes e, su dėliu susidomėjimu klausėmės e, ir pranešimo projekto pristatymo dėl integruoto požiūrio Europos kultūros paveldą ir jūsų diskusijos. Mes e, pasižymėjome ir pranešėjų, ir komiteto narių nuomonę ir stengsime e, e, e, dėl Europos komisijos paskelbto komunikato. Keli atsakymai. Pirmiausia, buvo pateiktas klausimas, ponas Dėhukonų pateikė tą klausimą, dėl to, kaip yra numatyta naujojoje politikoje remti kultūros paveldo apsaugą ir kaip į tai bus skleidžiama informacija. Iš tikrųjų, atsakymą galime rasti dviejose papildomose dokumentuose. Pirmiausia, tai yra pats komunika, komunikatas tam tikrų to požiūrio Europos kultūros paveldą. Tenai Europos komisija pabrėžia, kad jau pagal dabar galiojančią politiką ir įvairias programas ir egzistuoja daug galimybių saugoti Europos kultūros paveldą. Ir Tas komunikatas yra išverstas į visas oficialias ES kalbas ir jis skirtas plačiai visuomeniai. Be to mes turime ir atskirą pranešimą, kuriame yra kalbama apie politiką, teisės aktus, finansavimo galimybės. Ir ta ataskaita, tas dokumentas parengtas tik tai anglų kalba ir jisai skirtas yra kur kas siauresnė auditorijai. Tai yra pirmiausia suinteresuotos šalės ir institucijos, kurios užsijima paveldo apsaugą. Ir tenai mes labai detaliai ap, aptarėme įvairias ES programas. Europos komisija ketina reguliariai atnaujinti šį e, dokumentą, šias gairės. Tai šiandien ketiname jų versti į kitas kalbas dėl pragmatinių ir e, finansinių priežasčių, nes laikų išversti šį dokumentą nebūtų įmanoma, nes e, tas dokumentas, e, mapping dokumentas yra, tos gairės yra nuolat atnaujinamos. Toliau pranešėjas klausė ir apie tai, ar Europos parlamentas negalėtų dalyvauti e, gerosios, pažangiausios praktikos mainų platformos veikloje. Mes norime jums pranešti apie tai, kad komisija ką tik sukūrė naują mainų platformą, jį vadinasi Valor. Tai yra e, duomenų bazė apie projektus, kurie yra e, remiami pagal programą Kūrybė Europa, Kūrybiška Europa. Jūs galite, ji turi paieškos funkciją. Be to, praeitų metų pabaigoje mes taip pat patvirtinom veiksmų programą dėl kultūros ir tenai paveldas yra išvardytas kaip vienas iš prioritetų nuo 2015-2018 metų laikotarpio. Tenai yra pasiūlytos dvi papildomos temos ir pirmoji darbo grupė, pirmoji, pirmoji darbo grupė bus skirta dalyvau, dalyvavimui, aktyvesniam visuomenės dalyvavimui paveldo apsaugoje. Ir antroji darbo grupė, antrasis potėmis, tai yra tas žinių ir įgūdžių lavinimas. Taigi mes e, tikimės, kad tai padės mums e, paskatinti nacionalinius ekspertus geriau keistis informaciją ir kartu Šių darbo grupių veikloje galės dalyvauti ir švietimo ekspertai, ir pilietinės visuomenės atstovai. Dar vienas dalykas mums labai yra malonumis pranešti apie tai, kad ką tik mes pradėjome partnerių programą skirtą pažangiausios praktikos ir patirties apsikeitimu kultūros ir kultūros paveldo apsaugos srityse pagal šį programą miestų savivaldybės tarybos galės palaikyti tiesioginį kontaktą, tiesiogiai galės bendrauti ir mes tikimės, kad ši platforma taip pat padės mums pasiekti kuo daugiau e, suinteresuotų šalių, dalyvaujančių šalių. Trečias klausimas. Pranešėjas kalbėjo apie Europos istorinio paveldo metus. Jis pateikė tokį pasiūlymą rengti tokius metus ir Europos komisijos tarnybos e, neprieštarauja šiam pasiūlymu, bet mes prie jo sugrįšime dar vėliau. Dėkuoju Jums už kvietimą ir dėkuoju Jums už Jūsų užsikytas mintis, jos tik tai suteikė mums peno pamastymams apie tai, kaip dar toliau galima būtų dar geriau saugoti Europos kultūros paveldą ateityje. Dėkoju. Čia tikrai sulaukime daug informacijos, mums būtų įdomu išgirsti, kaip bus atnaujinamos kai kurios iniciatyvos, kurios buvo pradėtos. Aš manau, kad gauti papildomos informacijos būtų puiku. Dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijoje ir norėčiau iš karto suteikti žodį ponui Manuel, kuris pasisakys. Ačiū už tai, kad sutikote taip ilgai palaukti ir išdėstyti savo mintis apie tai, kaip toliau yra vystoma programa susijusi būtent su šiuo modeliu. Ačiū, ponia pirmininkė. Jums leidus kalbėsiu prancūziškai ir tuo būdu pateiksiu jums informacijos apie tai, kaip juda pirmin kūrybiškos Europos programa. Šįryt komisaras Navračičio apie tai kalbėjo, jis atsakingas be kitako už kultūros klausimus. Aš padalinsiu savo pranešimą į dvi dalis. Pirmiausia, norėčiau informuoti komitetą apie tai, kaip mes užsimame šios programos valdymu. Ir paskui uh, pabandysiu pateikti Jums gairias to, kas buvo nuveikta 2014 metais, ką veiksime 2015 ir 2016 metais, kad galėtume komitetą informuoti apie nuveiktus darbus. Savo pirmoje pasisakymo dalyje Jums leidus, ponė pirmininkė. Atsiprašau, sako pirmininkė. Norėčiau Jūs nutraukti trumpam. Ponas Manje iš švietimo ir kultūros generalinio direktorato ir ponia Rikaldė iš kito direktorato dalyvauja mūsų posėdėje. Ir... Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, kaip vyksta kūrybiškos Europos programos valdymas. Jis vyksta trimis lygmenimis - politiniu, operaciniu ir taip pat administraciniu. Mūsų politinės, sakyčiau, politinės taisyklės yra visiškai aiškus. Programa turi juridinį pagrindą, jis buvo patvirtintas teisės aktų kuriejų gruodžio 11 dieną 13 metų, viskas yra žinoma. Turime darbo planą 15-18 metams, kuris buvo patvirtintas tarybos e, lapkričio 25 e, dieną 14 metų. Turime kultūros strategiją, kurios laikysimės trejus artimiausius metus. Ir galiausiai turime politinės gairias, kurios buvo perdotos praeisiais metais. Žanas Klaudas Junkeris, e, primdamas pareigas, perdavė būtent tai. Taigi komisijos laiške randame du paragrafus, kur kalbam apie programos valdymą. Tai yra pono Navračič e, laiško ištrauka, jis šyrit lankėsi jūsų komitete, ir taip pat pono Otingerio laiškas, jis atsakingas už skaitmeninę rinką, be kita ko. Ir norėčiau paskaityti šių laiškų po ištrauką labai trumpai. Pono Navračič laiške yra pasakyta štai kas, ten Sakoma, kad, euro, kad kultūrą reikia skatinti kaip katalizatorių, tuo būdu padidinant sektoriaus įnašai darbo vietų kūrimą, ypač tarp jaunų žmonių, taip pat kuriant kultūros įvairovę ir padedant Europos kultūros sektoriui pasiekti naujų, naujus klausytojų ir žiūrovų sluoksnius ir pasiekia didžiausią poveikį. Pono Otingerio laiškė, be kita ko yra pasakyta, kad jo vaidmuo yra paremti kūrybinės pramonės e, judėjimus ir taip pat turinio pramonę, kūrybinio turinio pramonę, siekiant pasiekti naujus klausytojų sluoksnius ir siekiant e, sklandžiau kurti vieningą skaitmeninę rinką. Taigi, lapkritį pradėjo dirbti komisija, du komisarai E, turi pareigą bendradarbiauti gyvendinant šią programą, ponas Navračič turi bendrą koordinavimo atsakomybę šios ir jo ponas Rotingeris e, taip pat pagal savo atsakomybės ribas yra atsakingas už kūrybinės pramonės vystimą ir už skaitmeninės vieningos rinkos kūrimą. Ponas Otinger, kaip ponas Navračiai šįryt sakė, taip pat yra atsakingas už peržiūros projektą taikomą autoriniams teisėms. Tai štai tiek būtų apie politinį kontekstą, dabar operacinis kontekstas, veiksmų kontekstas, jis kaip žinia deseniai pasikeitė. E, žiniasklaidos padalinys, kuriam vadovauja štai mano kolegė, buvo perkeltas iš švietimo ir kultūros generalinio direktorato į Connect generalinį direktoratą. E, ką, ką reiškia šis perkelimas? Tai reiškia, kad buvo siekiama geriau surasti sąryčio taškus tarp programų ir bendro, bendrų programos prie, sprendimų prieimimo. E, vieningos skaitmeninės rinkos e, kūrimas yra vienas iš tikslų. Tai aišku nereiškia, kad programa buvo kaip nors padalinta. Ne. Tai tebe lieka integruota vieninga programa, o jos juridinis pagrindas bus taikomas e, taip, kaip ir buvo iš pradžių numatyta. Iki 2014 metų programai vadovavo mūsų komitetas, du atskiri jų padaliniai ir dabar šiai programai, šią programą valdo du padaliniai priklausantis atskiriems direktoratams. Tačiau e, Europos komisija atsako šios programos įgyvendinimą ir atsižvelgiama tikslus prioritetus, kurie yra numatyti programos juridinėme pagrindė. E, Na ir dabar porą žodžių apie administracinės taisyklės, kurias teko pakeisti atšvelgiant į šios pasikeitimus. Mes įdėgėme tam tikrus laikymus sprendimus nuo lapkričio pirmos dienos. Abu generaliniai direktoratai suinteresuoti netrukus sudarys supratimo memorandumą tam, kad būtų numatytos bendro valdymo šios programos sąlygos. Pone pirmininkė, jums leidus norėčiau, pone Rekaldi, E, suteikti žodį, kad ji pristatytų svarbiausius viso to aspektus. Dėkoju. Noriu perėti prie anglų kalbos ir pratesti pasisakymą. Pateiksiu daugiau informacijos apie tai, e, kaip dabar vyks administraciniai, kaip bus įgyvendinami e, veiksmų sprendimai. Ir užjunkite e mikrofonus, prašau tie, kurie dabar nekalbate. Norėčiau pristatyti administracinius ir praktinius potvarkius, kuriuos įdėgiame, kad šias programas galėtume įgyvendinti. E, už žiniasklaidą atsakinga kultūros direktoratas, kitas programas vykdo abu direktoratai drauge. Tačiau tai nereiškia, kad mes dirbame visiškai izoliuotai. Mes dirbame darbo grupėje, kuri nuolatos posėdžiauja. Ir daugybę administracinių ir su programai susijusių klausimų ten sprendžiame. Taigi, rengiame veiksmų programą. Drauge dirbame ir rengdamiesi dėryboms su busimais dalyviais iš trečiųjų šalių, draug, deriname programų koordinavimo aspektus ir testinę stebėseną. Ir žinoma, mes dirbame drauge, rengdami 2016 biudžetą bei užtikrindami 2015 biudžeto įgyvendinimą. Ypač didelį dėmesį skiriame kad už, tam, kad visi su šia sritimi susiję žmonės dirbtų kaip e, viena komanda. Šiais metais tie, kurie atsakingi už žiniasklaidą ir tie, kurie atsakingi už kultūros sritį, e, dirba viena, vienoje komandoje, nes mums svarbu, kad, kad draugė dirbtų ir tie, kurie atsakingi už programų sklaidą ir, pavyzdžiui, už už poros e, savaičių Berlinalės e, renginiuose dalyvaus visa ši komanda. O dabar antroji mūsų pasisakymo dalis. Ir jos tikslas yra pateikti kultūros komitetui informaciją apie tai, kas buvo nuveikta nuo programos įsigaliojimo. Pradėsim nuo 2014 metų, tai buvo pirmieji metai. Mes iš karto susidūrėme su valdymo sunkumais. Tai reiškia, kad e, juridinis pagrindas buvo patvirtintas 13 metais. Tai reiškia, kad e, programos valdymas vėlavo keturis mėnesius atsižvelgiant į normaliai išdėstytus metus. Ir tik vasaros pabaigoje buvo paskelbti siūlymai, o jų vert, kad galėtų agentūra juos įvertinti. Paskui mes pradėjome renkti pirmuosius konkursų siūlymus ir jie buvo 14 metų visi paskelbti. E, teko atlikti šiek tiek administracinės akrobatikos pratimų, bet viskas pavyko sklandžiai. Taip pat turėjome labai greitai parengti 15 metų darbo programą. Jau nuo pat pirmųjų programos taikymo mėnesių reikėjo renktis 15 darbo, metų darbo programos įgyvendinimui. Tvarkaraštis buvo labai įtemptas pasiremėme pirmųjų metų patirtimi, kurią pritaikėme antriesiams metams. Pasitaikė įvairių valdymo problemėlių. Probla... Komiteto posėdis vyko kovo 2014 metų ir mes šiaip kalbėjome apie darbo programos reikalus pirmiausiai ir apie darbo grupių organizavimą. Kaip sakė Liusija, e, viskas įvyko pakankamai patenkinamai, bet didesnių problemų, nors kai kuriuos dalykus reikėjo papildomai sureguliuoti. Ir iš tiesų dabar daugelį valstybių narių šitie dalykai vyksta pakankamai sklandžiai. Norėjau pabrėžti tą faktą, jog mūsų pasirinkimai buvo išspręsti per numatytą laiko tarpą, tai reiškia, kad, kad kūrybinis sektorius galėjo ir toliau pasinaudoti esamą ES finansavimu. Ir mums čia testinumo nepritrūko, pavyko išlaikyti numatytą tvarkaraštį ir agentūros vykdomosios pavyzdinio darbo dėka mums pavyko išlaikyti gero valdymo standartus, kurie yra labai svarbus visoms programoms, kurias valdo Europos komisija. O kūrybiška Europa yra viena iš tų programų, kur blogo valdymo ar sukčiavimo pavyzdžių praktiškai nėra. Tai yra ta programa, kurią mes bet, bet kokiu atveju norėjome išlaikyti. Galiausiai 2014-aisiais dar tas tarp sektorinis sektorius buvo panaudotas menkai, buvo kūriamos papildomos struktūros, vadinamieji desk, tos darbo grupės, komunikacijoms taip pat buvo panaudoti tam tikri pajėgumai. 2015 metų biudžetas buvo su klaustuku, tie, tie klaustukai iškilo 14 pabaigoje, jūs tą žinote ir atrodo turėjo būti mažinami įsipareigojimai asignavimams, įskaitant ir šią programą. Tad mes pasirinkome saugumo variantą ir paskirstėme turimas sumas tarp sektoriniams dalykams, paskiriant dviems programoms e, tas sumas tam, kad būtų galima subsidijas išlaikyti. Norėčiau priminti, kad programos e, vystimas jis nėra labai tolygus. 2013-aisiais kultūra E, sudarė 183 milijonus, o 2014-aisiais liko 179 milijonai. Šiemet e, vėlgi lėšų bus dar mažiau, o 2016-aisiais 196 milijonus eurų turėtume gauti. Tai yra tas profilis, kuris nėra labai palankus E, mūsų veiksmams. Mes negalim būti pakankamai lankstus. 2014 mes ėmėmės komunikavimo labai svarbių veiksmų. E, daug programos pristatymo veiksmų vyko daugelį valstybių narių. Mes nusprendėme, kaip bus įgyveninta vizualinė programos pusė, sudarėme programos interneto puslapį ir netgi uh, E, sukūrėme Facebooko paskyrą, kur dabar egzistuoja 15 tūkstančių e, žmonių užsiregistravusių ten. Kaip sakė mano kolegė, visai neseniai e, numatėme tam tikrą sklaidos priemonę, Valiorjus yra pavadinimas, e, iš mūsų interneto puslapio jie yra prieinama ir galite peržvelgti visus projektus, kurie finansuojami iš kūrybiškos Europos programos. Taigi pirmaisiais programos valdymo metais su sunkumai susidurta, ne viskas buvo tobula, tačiau mes manome, kad situacija liko patenkinama, ypač jeigu e, pasižiūrėtume e, į tai, e, į tą faktą, kad tik gruodį buvo paskelbti konkursai o paskui reikėjo numatyti dėl teisinio pagrindo pasikeitimo naujų kai kurių aspektų. Pasiekime du svarbiausius prioritetus, būtent išlaikėme intensyvų darbų tvarkaraštį, tai labai svarbu, kad nebūtų pažeistas finansavimo vientisumas ir projektų kokybė. Ta irgi pavyko išlaikyti, nes dėl kokybės projektų jokių kompromisų nebuvo daroma. Tačiau dar lieka dalykų, kuriuos reikia pagerinti. Turime dirbti užtikrindami programos gairių didesnį aiškumą, nes kai kai kurių veiksmų projektų dalyviams pasirodė ne, vis, pasirodė ne visai viskas aišku. Taip pat turime e, ekspertų vaidmenį, vertinant projektus įvertinti iš naujo, peržvelgti jų darbo metodus. Turime taip pat e, darbo grupių vaidmenį įvertinti ir taip pat turime komunikavimo skaidrumą padidinti, kaip kalbame apie projektų parinkimą ypatingai, nes tai yra vienas iš svarbiausių dalykų e, plečiant programos įgyvendinimą. Ir kaip šį rytą sakė viena iš komiteto narių, turime taip pat geriau subalansuoti bendradarbiavimo projektus, kad būtų daugiau dar, bendradarbiavimo tarp stambių ir smulkių projektų. Ir jau šiemet tai turėtų būti padaryta. Dabar labai trumpai apžvelgsiu 2015 metus kad jūsų informacija būtų išsamesnė. Susirinks programų komitetas, bendras komitetas, tas posėdys vyks balandžio 28 dieną, bus patvirtinta 2016 metų darbo programa, mes stengsimės pagerinti atrankos metodus, tarsimės dėl to su vykdomąją agentūrą, paremsimės tą patirtim, kurią sukopime 2014-aisiais, taip pat įgyvendinsime inovacinius veiksmus, tarp sektorinėje srityje. Ir taip pat renksime kultūros formą, kuris vyksta kas dviejus metus, tai yra savotiškai bendra įmonė tarp mūsų abiejų direktoratų. Na ir taip pat tvarkysimės su konkursais, tačiau pagal įprastinį tvarkaraštį šį kartą. Kitaip tariant, juos kelpsime met, rasarą, o ne metų pabaigoje, kaip tai įvyko. Na ir paskutinis dalykas, bet taip pat labai svarbus, dėl garantijų priemonės prasidės diskusijos. Connect direktoratas tuo užsims, o dabar jums leidus perduosiu žodį Liusijai. Ačiū. Kaip žinote, kultūros kūrybinio sektoriaus vienas svarbiausių interesų užtikrinti gyvybingas MVI šiuose sektoriuose ir šios priemonės tikslas yra užtikrinti didesnį MVI konkurencingumą veikiančių šioje srityje. E, pagrindinis, pagrindinė tos priemonės inovacija tai gebėjimų kūrimo galim, įtraukimas. E, bendraujant su bankais, mes sudarome bankams geresnę galimybę suvokti, su kokiomis MVI jie turi reikalų, e, kai tai yra šiame sektoriuje veikiančios įmonės numatytas maždaug 120 milijonų eurų biudžetas laikotarpiu 2016-2020 metų ir tikimės, kad mm, sverto e, priemonės poveikis bus 5,7 procentai, taigi sumos yra nemenkos. Ne dėrybos su Europos investicijų fondu, kuriam bus patikėta atsakomybė įgyvendinti šią finansinę priemonę, dar neprasidėjo. Tačiau visas pamatinis darbas ir diskusijos jau vyksta gana intensyviai. Taigi mes sieksime dėrybas pradėti kovo mėnesį ir, ir jeigu viskas vyks sėkmingai, užbaigties iki vasaros. Tokiu būdu e, gebėjimų kūrimo projektai prasidės jau 2014 antroje pusėje ir prasidės konkretus, o konkretus projektai pagal e, šiuos planus bus pradėti 2016-aisiais. Ir norėčiau užbaigti mūsų bendrą pristatymą, peržvelgdamas 2016 metus. E, bus įdėkta tuomet finansinių garantijų priemonė, kaip sakė Liusija, ir vasarą bus pritaikytas naujas konkursų skelbimo paketas, paskelbs Europos komisija. Tais metais mes tikimės įvyks pirmasis kino forumas, tai yra Europos komisijos iniciatyva, kuri bus finansuojama iš Konek generalinio direktorato ir 2016 metais tai galėtų įvykti. Komunikato pagrindu, kurį pernai patikė Europos komisija ir galiausiai 2016 mes pradėsime renkti programos vidurio peržiūrą, kadangi 18 straipsnėje e, mūsų reglamentų yra pasakyta, kad iki gruodžio 31 2017 turime tokį dokumentą pateikti. Tam mums prireiks laiko, jau 2016 metais imsimės tą vertinimą renkti. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė, ponios ir ponai deputatai, tiek norėjome pasakyti. Na ir esame jūsų paslaugoms, jei turėtumėte klausimų. Grazie per questa shared. Ačiū už šį pristatymą. Suteiksiu žodį dviems kolegams, kurie paprašė jo galbūt kiti kolegos prisijungs. Žinoma, kad abu generaliniai direktoratai dalyvaujantis šiame darbe naujai organizuoja savo darbą, atsižvelgdami į tai, kaip programa yra sudaryta, bet noriu pri, prisiminti anksčiau komisijų užduotą klausimą dėl koordinavimo atsakomybės ir toliau ši atsakomybė už tai išlieka. Ajak. Tai aktualu, nes e, tai aktualu žiniasklaidos aspekto požiūriu, bet reikėtų koordinavimo klausimus labai tiksliai apibriežti Kitas klausimas yra štai, koks, kaip supratau, e, e, konkursas pateikti paraškas buvo paskaltas 2014 pabaigoje ir tikriausiai dar laukiame rezultatų. Dar ne visos procedūros užbaigtos. Ar buvo pateikta projektų ir ar jau aišku, kurie projektai bus atrinkti finansavimui? Tai svarbu, nes turime maždaug įsivaizduoti, kiek lėšų reikės skirtingos, skirtingiams veiklos sektoriams. Bet pirmiausia, suteikiu žodį poniai Triple, o paskui poniai Diakano. Jūs jau aptarėte kai kuriuos e, klausimus, bet norėčiau grįžti visų pirma dėl kultūros sektoriaus čia at, šiais metais atrinkta mažiau bedarbiavimo projektų nei anksčiau. Ir norėčiau sužinoti, kodėl. Jūs kalbėjote apie, su, apie procedūrų su, ir dokumentų supaprastinimą. Noriu paklausti, kieno atžvilgių supaprastinimas įgyvendinimas, bet tikrai bent jau nenaudos gavėjams. To, to, toks yra mano įspūdis, nes kai kalbėjausi su žmonėmis, kurie bando aplikuoti, jie teigia, kad viskas tampa dar sudėtingiau, kad biurokratija auga ir tai atstumia žmonės nuo programų tuo mes tikrai nesuinteresuoti, todėl noriu paklausti, ką rengėtės daryti, kad viską supaprastintumėte, kad e, vartotojams tai būtų paprasčiau prieinama, nes tai tikrai kenkia mūsų tikslams, jeigu žmonės taip skundžiasi. Dėl nedidelio masto projektų, tai yra kultūros iniciatyvo es mastu, e, didžiausia projektų dalis, kaip užtikrinti dalyvavimą ES mastu ir kaip e, su, suštikrinti pusiausvirą šiuose projektuose. Apie žiniasklaidos pusę noriu paklausti, kiek projektų m, mm, priimama finansavimui ir kiek festivalių rengiama ir kaip, eksper, kaip atrenkami ekspertai į E, atrankos komisijas. Sakėte, kad paskolų garantijų projektas prasidės 2016. Noriu paklausti, kaip vyksta finansinių tarpininkų e, atranka, kuris direktoratas už tai yra atsakingas. Dėl ryšių, dėl komunikacijų srities e, skirtingi direktoratai skelbia skirtingą informaciją, tai ne visada naudinga ir visa informacija yra tik anglų kalba, tai irgi nelabai, tai ne, tai, tai nelabai atsižvelgiama į vartotojų interesus. Ačiū, Helga, už tokius e, tikslius klausimus. Ir toliau ponas Diakonu, nežinau, ar dar kas nors iš kolegų norės užduoti klausimų po to žodis bus komisijos atstovams. Gali būti, kad mes pakeisime savo nuomonę dėl kultūrinio paveldo. Na, aš norėčiau išsakyti mm, provokuojantį pastebėjimą šią tikrai įdomią temą. Mes e, jau kurį laiką svarstome šią temą ir, kaip jau sakiau pradžioje, būčiau dėkingas visiems šešėliniams pranešėms, jeigu jie susisiektų su manimi ir pat, konkrečiai pasakytų, ką jie, ko jie tikisi. Pirmininkė, aš pati norėčiau kai ką pridurti. Visų pirma, e, paskelbtas konkursas apima įvairias sritis. Taip pat noriu pakomentuoti e, biudžete skirtas lėšas ir, ir kokie poreikiai prognozuojami. Ar, ar yra atitikimas tarp šių dviejų pusių? Ir čia perinu prie ponios Tripelių užduotų klausimų. Man, man įdomu, m, mm, kokiu metodu remiant, kokiais metodais remiantis a, atliekama atranka. Mes turime šiek tiek informacijos apie tai, bet galbūt procesas pasikeitė ir kaip atrenkami projektai, kaip sudaromos atrankos komisijos, ar tai yra kolegialiai sprendimą priimanti institucija, ar atskiri specialistai, ar žmonės, ar, pa, ar prašymų teikėjai susisiekė su vertintojais internetu. Kaip supratau, e, ekspertų komisija dabar dirbs internete ir teiks e, savo vertinimus e, internetu. Noriu paklausti, ar šis nuojas procesas yra našus. Kodėl nuspręsta taip viską daryti, nes e, dabar vyksta mažiau diskusijų, mažiau aptarinėjami projektų privalumai. Taip pat turiu klausimą apie finansų, apie finansus. Kaip supratau, rengėtės renkti informavimo kampanijas šalių lygmenių. Tai žinoma, tikrai svarbi galimybė, kuri mums atsiveria. Tai komisijai patikėta dar viena užduotis. Tai yra parengti kultūros ir, kūrybinė, ir kūrybinio sektoriaus uh, veiklos kriterijus. Ar išmanote, kad tai gyvendinama ir kad e, tai galima paruošti? Ačiū. Norėjau, e, kad pirmą išklausytume komisijos atstovų. Perėsiu anglų kalbą, nes mano pas, papildoma informacija parengta anglų kalba. Norėčiau pristatyti kai kuriuos projektus, kuriuos finansavome 2014-aisiais, pasibaigus pirmajam e, konkursui teikti paraiškas. Kalbėsiu apie kultūros sektorių, šiek tiek pakomentuosiu ir žiniasklaidos sektorių. Labai sunku pateikti grinus skaičius, nes sistema yra sudėtinga. Kultūra yra keturios pagrindinės sitis bendradarbiavimo projektai. Čia sulaukėme iš viso 411 paraiškų. Tai labai didelis skaičius. Iš jų finansavimas skiriame 58 bendradarbiavimo projektams. 21 jų buvo didelis ir, ir 37 mažesni. Iš viso jiems buvo skirta 40 milijonų eurų. Šiek tiek mažiau nei praėjusiais metais, bet žinau, kad 2014 programai buvo skirta mažiau pinigų. Bendradarbiavimo projektai mūsų nuomonė užtikrina reikalingą šalių ir sektorių balansą. Pavyzdžiui, čia mat, matau informaciją apie tai, kad daugiau nei 400 kultūros, kultūrinių organizacijų dalyvavo projektų atrankoje. Tai tikrai nemažas skaičius. Kitas didelis sektorius - tinklai. Čia sulaukėme 400 prašymų ir atrinkome finansavimui 22 projektus ir iš viso jiems skiriame 4,4 milijonus eurų. Ir projektų, projektai tinklų srityje. E, pritraukė 330 narių organizacijų, kurios dalyvavo nemažai tinklų dalyvavusių yra iš Belgijos. Mums susidaro įspūdis, kad, kad tos organizacijos įsisteigė E, arčiau institucijų, kad gautų reikalingą informaciją. Yra tam tikras atsinaujinimas, kalbant apie tinklus, kurie organizacijas, tinklinės organizacijas, kurios dalyvauja kūrybinės Europos programuose. Ir manome, kad pusiausvyrą, tai čia irgi išlaikyta. Literatūros kūrinių vertimas sulaukėme 260 prašymų, o finansavimas 74 projektus. Skyrėme iš viso 3,5 milijonus eurų. Tai daug daugiau nei anksčiau skirdavome. E, šiai sričiai, pavyzdžiui, ankstesnį 2012 skiriame 2,6 milijonus eurų vertimams ir galiausiai platformos. Ketvirtoji sritis, novatoriškiausia, nes anksčiau jos nebuvo kultūros skyriuje ir čia sulaukėme 24 paraiškų, finansavimą 5. Skiriame 2,2 milijonus eurų. Mus ypač džiugina štai kas, kalbant apie tai, e, pasiūlymų įvairovė, kalbant apie apriektus sektorius ir šalis. Iš viso 26 šalis atstovaujamos mūsų platformose. Taip pat tai, kad projektų m, mm, autoriai puikiai suprato, ką, ką jie turi, kokią veiklą jie turi vystyti, kad jie turi pritraukti e, kultūrinius veikėjus Ir šiais metais rengėmės skelbti dar vieną konkursą šiai sričiai, nes manome, kad tai yra labai daug žadantis rytis. Žiniasklaida. Aš buvau atsakingas už, už žiniasklaidos projektų valdymo 2014, tai kolegė ne, neprieštaraus tam, ką aš pasakysiu. Žiniasklaidos srityje yra daugybė e, nusistovėjusių finansavimo kanalų. Uh, pavyzdžiui, prieigos prie rinkų, e, festivalių rengimo srityje konstatuojame testinumą. Bet buvo ir naujovių, pavyzdžiui, auditorijos ugdymo projektas. Atvirai pasakius, e, gerų rezultatų šiais pirmais metais nepasiekėme. Galbūt todėl, kad gairės nebuvo tinkamai paruoštos, manau, kad mes turime e, tobulėti. Kaip suprantu, tai ir, ir vyks. Taip pat atsirado dar, vienas, dar viena programa skirta e, distribucijai internetu. Ji buvo pradėta gyvendinti rugsėjo mėnesį, dar tik tai vertiname rezultatus. Ir pirmą kartą skiriame taip pat projekt, programą video žaidimams ir sulaukėme tikrai labai didelio e, sektorių susidomėjimo, tai reiškia, kad mūsų programos jiems yra įdomios. Ir galiausiai turėjome peržiūrėti e, savo darbą su Europa Cinema, istorinės vertės e, ki, kino e, kūrinių organizacija. Bet čia galbūt Liusija pati labiau pakalbės. Dėkuoju, prieš pradėdama kalbėti apie konkrečius projektus, aš norėčiau pateikti Jums kelias skaičius, kaip Mišelis ir pasakė, iš tikrųjų darbų tasa yra akivaizdi, ypač e, medijų projektų atrankoje. Aš noriu pateikti Jums kelias skaičius, pavyzdžiui, 2014 metais, kas vyko. Taigi mes matome kad mokymams skirta maždaug 70 procentų viso 2014 metų biudžeto 19 vystimuisi e, gamyba ir tarptautiniai projektai. Jiem buvo skirta maždaug 12 procentų. Taigi jūs matote, kad didžioji dauguma pinigų yra skirta da, a, platinimui rinkose ir ir e, beveik 46 procentai yra skirti platinimui ir distribucijai. Ir čiagi vėl didžiausias dėmesys skiriamas e, e, distribucijai. Taigi kino pramonė yra nepaprastai svarbi naudos gavėja pagal šią programą. Pas mus vyksta reguliarios diskusijos. Mes norime geriau platinti aukštos kokybės uh, kiną visoje Europos Sąjungoje ir kitur, ypač tose, ypač tose šalise, kur kino teatro yra labai mažai ir tenai kiną retai galima pamatyti. Taigi mes dažnai kalbame apie tai, kaip galima būtų surasti naujų būdų kinui rodyti. Tai pirmiausia, kalbame apie pietų ir rytų Europos šalis. Tai tiek. Kai dėl kitų klausimų, ponė Triupel klausė, kodėl buvo mažiau bendradarbiavimo projektų. Ogi todėl, kad lėšų turima mažiau. Egzistuoja tiesioginis ryšys tarp finansavimo, kurį galim skirti, ir bendradarbiavimo projektų. Ir, kaip jau sakiau, turimų lėšų programoms. Ir, kaip jau sakiau, vėliau galėsime finansuoti daug daugiau projektų, kai turėsime daugiau lėšų. Pane Triupil taip pat minėjau, kad programų valdymas nebuvo pats paprasčiausias, tačiau tenka pasakyti, na taip, taip, tebėra dar nemažai biurokratinių elementų, elektroniniai formularai dar nebuvo visiškai įdėkti, projektų dalyviai dar ne visai juos įsisavino, na ir be to fiksuotų, sum, fiksuotas sumas galėjom pritaikyti kai kuriais atvejais. Labai gaila, kad nepavyko labiau supaprastinti programų valdymo. Kitaip tariant, čia mes susidurime su būtinybė užtikrinti kuo geresnius valdymo standartus šiai programai. Na ir tiesą sakant, pats nežinau, kaip tą prieštaravimą išspręsti, jeigu programos taps paprastesnės, galbūt kils rizika, kad valdymas bus prastesnis. Ir kartais mes tiesiog nueiname per nelik toli ieškodami saugumo. Ir turiu pasakyti, jog puikiai suvokiu tai, apie ką jūs kalbate. Kai dėl tinklalapių e, dirbame toliau kartu su agentūra, kad būtų parengti tokie tinklalapiai, kurie būtų gerai paruošti ir terėtų vieni su kitais. Dirbsime su Connect direktoratu, kad būtų geriau žinomas tas projektas ir kad apie jį būtų tinkamai taip pat komunikuojama. Dabar ekspertų klausimas. Leisiu atsakyti kolegiai Karel Bartak, kuri atsakys tiksliau. Ir klausimas dėl finansinės priemonės ir centrinio banko vėlgi atsakys kita mano kolegė, kuri pateiks tikslės informaciją. Labą dieną, labas vakaras, kaip jums yra žinoma, e, visų paraiškų pagal kūrybišką Europą atranka vyksta, prižiūri, yra atliekami nepriklausomų inspektorių, prižiūrint komisijai ir atitinkamus tarnyboms. Mes dirbame distanciniu būdu, tai reiškia, kad ekspertai nebeatvažiuoja į Bruselį. Kiekvienas projektas yra vertinamas dviejų nepriklausomų ekspertų ir jie yra atrenkami pagal savo kompetenciją. Jie vertina projektą kartu ir kai jie susitarė dėl tam tikrų klausimų, tuomet sprendžiama, kiek taškų skirti kiekvienam projektui. Jeigu ekspertų nuomonės e, iš esmės skiriasi, jeigu jų nuomonės skiriasi 30 ir daugiau taškų, tuomet e, skiriamas yra trečiasis ekspertas. Ir trečiasis ekspertas siūlo konsensusą, sutarimą. Su ir e, pagal tai yra sprendžiama, kiek taškų skirti tam projektui. Be to, pasiremdami savo patirtimi 2013-2014 e, metais, mes e, norime sukurti labai specializuotų ekspertų darbo grupę. Ir tie ekspertai galės atlikti tokį darbą. Pavyzdžiui, pasišvalinti mūsų ribotą biudžetą, jie pasakys, pavyzdžiui, dabar visi projektai, kurie surinko 80 taškų ir daugiau taškų, gali būti finansuojami. Bet kartais būna taip, kad, sakykime, tarp projektų surinkusių 75-85 projekt, tašk, taškų, gali būti, kad tarp jų skirtumas e, taškų yra minimalus, vienas ar du. Ir todėl e, ta ekspertų grupė galės įvertinti ir e, geografinę sklaidą tų projektų, jų poveikį ir atrinkti gal tinkamiausius. Ir taip pat turime atrankos komisiją, kurioje dirba komisijos atstovai ir vykdančiosios agentūros darbuotojai. Tikiuosi, kad paaiškinau jums, kaip mes e, atrinkame projektus 2015 metais. Dėkoju. O dabar aš norėčiau sakyti du papildomus klausimus, kurie buvo pateikti. Pirmąjį pateikė ponia Trupel apie festivalius ir tai jų tinkamumą finansuoti. Mes gavome daug e, paraiškų e, 316 e, e, paraiškų iš 33 šalių paraiškos susijusius su festivaliais. Iš jų atrinkome 88 proje, festivalių projektus iš 25 šalių. Tai buvo įvairūs e, projektai, įvairūs festivaliai ir mes matome, kad projektų kokybė šiemet labai skiriasi. Buvo labai aukštos, labai kokybiškų pasiūlymų ir mažiau kokybiškų. Be to mes pirmenybę teikėme tiems projektams, kurie numatė tam tikrų priemonių auditorijai lavinti. Todėl negalėjome paremti kai kurių festivalių, kurie laikosi labiau tradicinio požiūrio, nes naujų bendravimo su auditorija e, metodai buvo mums labai svarbus. Kiek jūs atrinkote festivalį finansuoti? 88 iš 25 šalių. Toliau ponia Kosti taip pat klausė ir, tai, ir apie tarpinius naudos gavėjus ir apie jų atranką. Europos investicijų fondas e, atliks atranką pagal e, delegavimo sutartį. O parametrai atrankos yra apibriešti kūrybiškos Europos programoje. Europos investicijų fondas e, bus gyvendinančioji institucija, bet jisai veiks atsižvelgdamas į kriterijus išdėstytus teisinėme pagrindę. Ir be abejo, tai bus įrašyta delegavimo sutartyje, kuri bus sudaryta su Europos investicijų fondu. Atsiprašau, bet aš norėčiau pasinaudodama progą užduoti Jums dar vieną, dar du klausimus. Viena iš mūsų priemonių buvo e, subtitravimas ir dubliavimas filmų. Ir e, ką jūs apie tai pasakytumėt? Nes mes atsižvelgėme savo patirtį rengiant uh, Lux festivalį, uh, festivalį. Media Mundus, man atrodo, yra programos pavadinimas. Uh, Ta programa iš esmės taip pat yra skirta tam, kad mūsų kuriejai galėtų bendradarbiauti su kuriejais ne ES šalyse. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs jau turite susitarimą dėl tos programos, ar jis jau yra pasirašytas, ar dar galima, ar dar šių šalių kuriejai dar turi galimybę dalyvauti šiuose projektuose. Ar jau yra per vėlų? iš tikrųjų mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarp e, tarptinių e, projektų patirtis rodo, kad tokius projektus reikia plėtoti. Bandy, aš dabar bandau surasti daugiau informacijos apie mokymus e, susijusius su festivaliais. Tai būtų dar vienas pavyzdys, tuo ieškau informacijos. Perhaps, uh, perhaps I could give you... Uh, Aš galėčiau labai trumpai Jums papasakoti apie tai, kaip treč, trečiosios šalis dalyvauja programoje Kūrybiška Europa. Jums yra žinoma, kad pagal teisinį pagrindą ne ES šalis gali dalyvauti šio programoje ir nuo pat pradžios ši programa buvo atvira trečiosioms šalims. Ir e, EFTA, e, Europos laisvosios prekybos zonos šalis, dalyvavo nuo pat pradžių, bet to šalės kandidatės beveik visos dalyvauja e, šioje programoje, aš kalbu apie Vakarų Balkanų šalis. E, viena išimtis yra Šveicarija, dėl gerai žinomų priežasčių su Šveicarija viskas buvo sustabdyta, šiuo metu vyksta dėrybos, bet mes dar ne, ne, jų nepabaigėme, bet to vėluojama buvo taip pat ir su Turkija, e, vienerius metus uh, užtruko mūsų darbas, mes sprendėme problemą dėl finansinių įnašų. Ir dabar mes jau dirbame ir su Turkija nuo 2015 metų. To šalis dalyvauja kultūros programos, pagal kultūros programos skyrių ir nedalyvauja pagal, pagal medijų paprogramį. Program, Be to, mes gavome paraiškas ir iš trijų e, rytų e, kaiminystės šalių ir dabar e, ruošiamės baigti dėrybas su Ukraina, Moldova ir Gruzija. Ir šios trys šalis taip pat dalyvaus 2015 metais pagal kultūros paprogramį. Kai kurios kitos šalės iš pietų partnerystės išsakė taip pat susidomėjimą šią programą, bet kol kas dar paraiškų jų ne, iš jų negavome. Štai tokia yra dabar situacija. So, so, to come back to the question. Taigi dabar norėčiau sugrįžti prie trišių šalių galimybių bendradarbiauti. Tarp valstybinės bendros gamybos fondas uh, yra tam skirtas. Penki projektai buvo atrinkti ir jie bus finansuojami nesavimus prasės šiemet. Pagal Merija Mundus ir pagal uh, Merija Mundus čia mes tobuliname prieigą prie mokymų ir rinkodaros. Pagal mokymų paprogramį čia galime pasakyti, kad naudos gavėjų skaičius tarptautinių naudos gavėjų skaičius yra gan ribotas, tik keturi. Prieiga prie uh, rinkų integru, uh, integravus mediamundus į šią programą mes pamatėme, kad paklausa padidėjo. Ir projektai, kurie buvo rengiami pagal Mundus programą, ne itin gerai pasirodė per atranką. Ir todėl tik nedaug tų projektų buvo atrinkta pagal naują pro, programą. Ir paskutinis dalykas dėl subtitravimo. Subtitravimas, finans, manom, kad yra finansuotinos išlaidos. Ir subtitravimas yra kūrinių platinimo mechanizmo dalis. Dar Norėčiau sureaguoti į tai, ką Jūs pasakėt. Dėkoju Jums už šią labai naudingą informaciją. Bet man atrodo, kad dar vienas svarbus dalykas yra kultūros rodikliai. nes būtų labai įdomu sužinoti, remiantis kuriais kriterijais yra da, galima prisijungti prie kultūros rodiklių. Darbas jau yra prasidėjęs, jūs turbūt pamenate, ponė pirmininkė, kad jūs apie tai informavome, tas darbas turi tęstis, kad galėtume atlikti 2016-2017 įvyksinti įvertinimą. Taigi šis darbas tęsiasi. Pirmininkė. E, Rusijos atstovė. Noriu pasakyti, kad rodikliai egzistuoja, mes kartu dirbome juk visi juos rengdami, nes mes čia kalbam apie kūrybos pramonę, apie kultūrą ir be abejo e, dirbsime su visais suinteresuotais generaliniais direktoratais, kad tie rodikliai būtų kuo geriau pristatyti ir parengti. Pirmininkė, dėkoju. Aš labai tikslaus dalyko norėjau paklausti, nes tai yra susiję su įmanomumo studija. Ji yra numatyta 2015 m. birželiui. Tai yra tas dalykas, kuris skiriasi nuo to, ką daro audiovizualinio sektoriaus stebėsenos centras. Ir Mes čia kalbam apie kūrybos pramonę ir manau, kad būtent kultūros generalinis direktoratas tuo turės užsimti, bet norėčiau turėti visas garantijas, nes 15 metų birželį šis dokumentas turi būti pateiktas. Atsakymas taip, taip, tie rodikliai bus parengti, viskas bus parengta 15 birželiui. Pirmininkė, na štai puikiai naujiena. Ir čia norėčiau padėkoti ponui Vernier ir poniai Rikaldi už indėlį į mūsų diskusiją. Dėkoju ir trečiajai komisijos atstovui, trečiajai komisijos atstovui, tiksliau, kurio pavardės neturiu, sako pirmininkė. E, visa ta informacija bus labai naudinga, nes galėsime prie to klausimo dabar padirbėti dar atidžiau. E, turėsime galimybę ko gero nuvykti į agentūrą, maloniai priimu šį kvietimą. Ir man būtų puiku, kad direktoratai dirbtų sklandžiai, kad mūsų funkcijos nebūtų visų išsklaidytos. Ačiū, kolegos. Vyko jau tas posėdis mūsų prasidėjęs nuo vakar, jis ilgas, darbo atlikta daug, ačiū sekretoriatui. Ir susitiksime kito posėdžio metu. Ir visiems ačiū už dalyvavimą.